Uh, good morning, ladies and gentlemen. Slowly. Labai diena, ponios ir ponai. Lietai, bet užtikrintai parlamentarai renkasi. Out of 10 MEPs we can start. Kai tik salėje bus 10 narių, darbus pradėsime. 3, 4, 5, 6, 7, 12. <laughs> So, let... Jau matau, kad daug daugiau negu dešimt yra, taigi galima pradėti. Vakar po pietų kalbėjome apie skaitmeninę strategiją. 3,5 valandos paskyrėme šiai temai. Ta darbo grupė rengė mūsų komitetas ir kiti, unikalus faktiškai renginys. Tada vyko vakar vakare energetikos forumas, o šiandieną prasideda komiteto posėdis, kuris truks dvi dienas, 14 valandų praleisime kartu, bus keturios posėdžio dalys. Jums buvo perduotas, perduota darbo tvarkė, dabar ją turime patvirtinti. Jeigu neturite komentarų, tuomet laikome, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Noriu priminti, kad e, klausimas, kiti klausimai bus svarstamas posėdžio pabaigoje, kitaip tariant, ketvirtadienį po pietų. Dabar pirmininko pranešimai. Į darbo tvarkę ketvirtadienį buvo įtraukti kai kurie klausimai. 14 A klausimas yra įtrauktas arba 14 bis. Tai yra e, direktyvos dėl e, kūro kokybės ir atsinaujinančių energetikos rūšių svarstymas. Ant diskusijos po antro svarstymo, kam buvo įtrauktas šis punktas į kitus klausimus. Įtrė neįtakoja antros svarstymo. E, aplinkosaugos komitetas čia grėžia pagrindinius muikų, tačiau mes turime pranešėją su Endi bendravome pirmojo svarstymo metu. Ir tikimės, kad vienu ar kitu būdu padarysime taip, kad mūsų balsas bus išgirstas, nes mūsų komitete mintis kristalizuojasi labai aiškiai. Ponas Langenas pakeitė e, Vidal kvadras, jis dabar pranešėjas ir jis pateiks kai kurias detalės apie tai, kaip vyksta tas antrasis svarstymas. Mūsų komitetas ir tai akivaizdu nori būti kuo įtakingesnis, žinoma, nepažeidžiant vidaus reglamento, mes galime pateikti pakeitimus, tai yra mūsų teisė, bet visų pirma mūsų pareiga. Taigi, 14 vis ta e, punktas buvo pridėtas prie mūsų mm, darbo atvirkės. Dar noriu pasakyti, kad 17 e, lapkričio e, protokolas buvo pridėtas prie jūsų darbo atvarkės ir jeigu pastabų neturite, tai laikome, kad jisai patvirtintas. O dabar norėčiau pereiti prie ketvirto klausimo darbo tvarkėje. ES tarybai pirmininkaujanti valstybė narė Latvijos transporto telekomunikacijos IRT ministro Andryso Matiso vizitas. Mums labai džiugu sveikinti savo tarpę ministrą iš Latvijos. Ponas Matis papasakos apie Latvijos prioritetus telekomunikacijų, telekomunikacijų bei etikos srityje. Lėtyk ar lėtyk? <laughs> šioms, šioms diskusijoms turime uh, valandą ir penkiolika minučių. Tradicija. Latvijai tai yra pirmas pirmininkavimas, premjera, sveikinu Latviją. Aišku, e, kalbu tiek e, savo kolegų vardu ir sveikinu savo kolegas. Pone ministrė, jums norėčiau, e, suteiksiu žodį netrukus. Apie telekomunikacijas ir IT pateiksime Jums e, pristatymą netrukus. Ačiū pirmininkė. Pone Buzikai, ponios ir ponai, ponios ir ponai parlamentarai, labai ačiū, kad pakvietėte pristatyti Latvijos prioritetus šiandieną. Mes e, paskiriame komisiją e, Latvija pirmininkauja ir mes tikrai turime labai daug darbų numatę. Manome, kad e, Europa turi veikti, kad užtikrintų um, ekonomikos augimą, e, naujas investicijas bei darbo vietų kūrimą. Europa turi suteikti galimybių uh, skaitmeninėje srityje ir komisija mano, kad jeigu mes pilnai išnaudotume savo skaitmeninį komis, e, potencialą, tai tikrai do, e, augimas būtų didžiulis ir e, sukurtume labai nemažai darbo vietų. Tokiu būdu e, sukurtume visuomenę, kuri būtų pagrįsta žiniomis. Naujų technologijų sektorius vystosi be galo greitai ir leidžia su kurti Europoje integruotą augimą, tačiau kai kurie iššūkiai kyla ir tuos iššūkius reikia atremti. Pirmininkaujančios valstybės prioritetai yra tokie. Visų pirma, reikia pabaigti e, vidaus rinkos e, skaitmeninės kūrimą, mes norime skaitmenizuoti, kaip galima daugiau, norime daugiau saugumo skaitmeninėje srityje 2014 metais tarybos išvedose Valstybių narių taip pat prašėme, kad baigtų kaip galima greičiau kurti skaitmeninę savo vidaus rinką. E, komisija prieš e, Birželio tarybą 2015 metais turėtų pateikti komunikatą šiuo klausimu. Mes ketiname diskutuoti aukščiausiame lygyje apie e, vidaus rinkos, skaitmeninės vidaus rinkos strategiją. E, tarybos susi, susitikimai vyks konferencija Rygoje. Taip pat mes turėsime galimybių apsikeisti nuomonėmis apie e, su, su vyriausybėmis, su nevyriausybėmis organizacijomis ir su visais suinteresuotais um, e, asmenimis Tada 25-26 birželio valstybių ir vyriausybių vadovai galės tais klausimais padiskutuoti išsameu ir mes tomis dienomis pabandysime atsižvelgti į kai kurias rekomendacijas, kurios kyla šiame sektorija. Savaime suprantama, žinių visuomenėje pagrindas yra žin, e, žinios Mes norime, kad e, piliečiai mūsų būtų, e, duomenys atsiprašau, mes norime, kad mūsų piliečiai būtų kaip galima geriau informuojami, mes norime, kad būtų skatinami mokslo tyrimai ir, e, ir mūsų piliečiams atsivertų nauji keliai. Taigi reikia naujų inovacijų ir naujų mokslinių tyrimų, kurie būtų prisodrinti duomenų. Mes tikime, kad e, tie darbai, kuriuos numatėme, vystysis puikiai ir bus privesti iki galo. Aišku, kad e, tam, kad vystytųsi ekonomika ir visuomenė reikalingos infrastruktūros. Todėl kalbėsime apie interneto saugumą bei informacijos saugumą. Yra ir direktyva šią temą, tikrai reikės padirbėti labai intensyviai. Ši direktyva garantuoja saugumą nacionalinėme lygmenyje ir tarptautinėme lygmenyje ir galės padėti pagrindą tarptautiniam dialogui. Mes šį dialogą norėtumėm, šį projektą, atsiprašau, norėtumėm privesti iki galo ir norėtumėm pakalbėti apie uh, atakų, kibernetinių atakų riziką ir grėsmės. E, aišku, parlamentas ir taryba svarstys e, tokius pasiūlymus kaip Enijas, tai yra saugumo pasiūlymas interneto e, srityje, pirmasis pasiūlymas. Tikimės, kad dirbsime etapais ir toks prieimas, kai įtraukiami nevyriausybin, kai įtraukiamas nevyriausybinis sektorius, nevyriausybinės organizacijos ir kiti veikėjai turi būti tas potencialas išnaudotas pilnai. Mes norime, kad vystytųsi visi sektoriai, kurie yra tarpusavyje susiję. Mes tikimės iš komisijos pusės e, gauti atitinkamų pasiūlymų skaitmininėje srityje e, apie Dėl e, žemynų skaitmeninio sujungimo infrastruktūros. Buvo labai sudėtingos ir išsamios e, diskusijos e, dėl šio pasiūlymo, tačiau valstybėms narėms ir toliau dar lieka sunkumų, ypatingai mokant, kai, kai mokesčius um, už roamingą. Kai kuriuose valstybėse, jeigu bus panaikintas roamingas, tai gali išaukti telekomunikacijų kainas. kainos. tie žmonės, kurie nekeliauja ir tartinklinių ryšių nesinaudoja, turės finansuoti e, komunikacijas tų, kurie pa užsienį keliauja. Mes turime e, šioje srityje e, gerokai pasidarbuoti ir su parlamentu vystyti labai struktūruotą dialogą. Kaip galima greičiau. Ir jeigu mes, mums pavyks, tai tuomet galėsime pabaigti dirbti su TSM TSM pasiūlymų. Tikimės, kad e, bus e, išsamei panagrinėtas interneto neutralumo ir tarptinklinio ryšio klausimas. Mes tikimės, kad e, interneto neutralumas sulauks jūsų paramos, norime, kad internetas būtų laisvas ir norime, kad uh, prie interneto būtų galima prieiti visur Europoje. Na, o tarptinklinio ryšio srityje norime pateikti tokį pasiūlymą, kuris būtų vadinamas Roam like at home. Kitaip tariant, e, kad e, tarptinklinis ryšys kainautų, kainuotų daugiausiai 5 euro centus už duomenų perdavimą. O ilgesnėmis bangomis, jeigu perduodamas ryšys, tai tada 2 euro centai. Visur ir visiems turėtų būti įmanoma gauti tarptinklinį ryšį, jeigu kiltų skubus reikalas. Po keleto metų tarp tinklinio ryšio e, išlaidos turėtų sumažėti, o gal ir išnykti. E, Ir e, jeigu siūlys operatoriai tarptinklinį ryšį, tai nuo to neturės išlaidų nei operatoriai, nei, e, nei e, E, klientai. Kitaip tariant, tai turėtų kainuoti nulį centų, kitaip tariant, tiek e, tartinklinis ryšys. Kitaip tariant, jeigu bus skambinama į užsienį arba priiminėjami skambučiai užsienyje, tai bus e, tarsi vietiniai skambučiai. Tikimės, kad šitie pasiūlymai iš mūsų pusės bus pateikti parlamentui ir trilogo e, E, metu sulauksime jūsų paramos. Jeigu mums nepavyks pasiekti susitarimo, tada reikės peržiūrėti reglamentą dėl tarptinklinio ryšio, o mūsų pažanga tokiu būdu sulėtės dviem metais. Dabar norėčiau pakalbėti apie direktyvą dėl prieigos prie interneto. Savai mes suprantama, mes norime, kad e, prie interneto būtų užtikrinama kuo geresnė prieiga viešajame sektoriuje, taip pat e, tiem žmonėms, kurie turi negalę. Ir dar mes norime, stebėti, kas vyksta JAV e, su ta e, įmonė, kuri yra atsakinga už IP adresų e, kūrimą, INA, o taip pat kas vyksta JAV su ICAN įmonė, kuri suteikia domenams pavadinimus sprendimas šiuo klausimu turėtų būti priimtas 2015 metais. Mums taip pat labai svarbi yra Galileo sistema. Eknos Galileo leidžia mūsų pramoniai tapti konkurencingesnė Tesime toliau kitas programas. Na, o pabaigai norėčiau padėkoti parlamentui už konstruktyvų darbą. Tikiuosi, kad e, ateinantys šeši mėnesiai tikrai bus be galo įdomus, o mūsų rezultatai priklausys nuo to, kaip kiekvienas iš mūsų sugebės E, linkti prie kompromiso. Aišku, kompromisas visų šimtų procentų netenkins, tačiau situacija bent jau lyginant su šiandieną pagerės. Mes norime pasinaudoti tą progą, kuri mums suteikta ir norime konstruktyviai bendradarbiauti su parlamentu. Ačiū ministrė už pristatymą, ačiū už e, tai, kad paminėjote visus uh, E, klausimus susijusius su telekomunikacijomis ir IT technologijomis. Dabar pradėsime diskusijas, kaip įprasta e, žodis pirmiausia bus suteiktas koordinatoriui, o tuomet e, pasi, dar kartą pasisakys ponas Matys, atsakys į jūsų pastabą, žinoma, galite visi parlamentarai tiek klausti, tiek pateikti pastabas. o tuomet ministras Matis dar kartą pasisakys ir padarys išvadas. Dabar žodį suteikiu ponui Karinš. Šoreiz latviešu valodą. So you can put your headphones on. Aš kalbėsiu latviškai, todėl iš karto galite užsidėti ausinės. Pone ministrė, dėkoju už jūsų labai aišku ir e, turiningą pranešimą. Mes išgirdome, kad per Latvijos pirmininkavimą jūs planuojate TSM ir telekomunikacijų vieningos rinkos reglamentus. Jūs taip pat e, sakėte, jog uh, yra pateikti pasiūlymai ir dabar taryba turi atlikti likusi darbą, kad e, tie teisės aktai tap, tap, taptų realybę. Galbūt e, galite konkrečiau pakomentuoti, ką konkrečiai darysite ir ką darysite, ko nedarė kitos pirmininkavusios iki tol valstybės. Dėkoju. Kitas uh, kalbėtojas, ponė Krell. Dėkuoju, mane pirmininkė. Mūsų frakcijai skaitmeninė darbo tvarkė yra turbūt svarbiausias klausimas, nes tai susiję su mūsų praunės ateitimi. Tačiau ir visuomenės požiūriu tai yra labai svarbu, todėl tai kad piliečiai turi turėti prieigą prie informacijos. Todėl e, interneto neutralumo aspektas yra minės svarbos klausimas šitame kontekste. Man asmeniškai e, labai įdomu būtų štai kas. Jūs e, norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs apibrėžėte interneto neutralumą, todėl kad jis nėra vienodai suprantamas. Kita vertus, tarptinklinis ryšys ir mokesčiai už jį taip pat yra labai svarbus dalykas. Svarbu, kad tie mokesčiai mažėtų. Prisimenu, jog jau galbūt nuo šių metų tarptinklinio ryšio mokestis turėtų sumažėti iki nulio. Norėčiau paklausti, kokios, kokia yra veiksmų laisvė derantis taryboje šito klausimu. Dėkoju. Dabar ECR frakcijos vardu ponas Torčilovski. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, pone ministrė, dėkoju, kad lankotės mūsų komitete pirmininkavimo pradžioje. Pirmininkaujantį valstybę nusprendė sutelkti dėmesį ties skaitmeninė darbo atvarkė, skaitmeninė programa. Mūsų komitetą labai domina šis rytis. Skaitmeninis e, sektorius yra esminės svarbos dalykas Europos ekonominiam vystimuisi. daug kitų aspektų yra susiję su šita sritimi. Jūs, pavyzdžiui, minėjote prieigą prie interneto. Tai taip pat svarbu ir mūsų nuomonė, ypač e, aukšto dažnio e, interneto srityje. Tad prieiga ir išplėtojimas e, interneto infrastruktūrų aukšto dažnio interneto srityje, nes yra dar skirtumų įvairiose valstybėse. Iš šioje platmeje. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, kokie numatomi konkretus veiksmai pirmininkaujančios e, valstybės duomenų perdavimo ir greitojo interneto srityje. Jūs e, puikiai suprantate, kad mes labai uh, didelę svarbą teikiame CF programai, dabar yra biudžetinių apkarpimų ir galbūt jų bus dar daugiau ateityje. Kaip jūs ketinate plėtoti greitą interneto infrastruktūrą Europoje? Dėkuoju. Dėkuoju ponas Petersen. Norėčiau paliesti tokią temą, kuri galbūt e, griežtai žiūrint nepriklauso jūsų kompetencijos ryčiai. Tai yra daugiau galbūt e, horizontalaus pabudžio aspektas. Turiu galvoje duomenų apsaugą ir tinkamą reglamentą. Tai yra susiję su skaitmeninė pro programa ir tai taip pat yra esminės svarbos tema. Manau, kad e, turime naudotis visomis skaitmeninės sektoriaus turimomis galimybėmis. Norėčiau jūsų paklausti, ką numato daryti taryba dėl domenų apsaugos reglamento ir kokiu iniciatyvu ruošiasi imtis. Pone Kapel. Dėkuoju. Labas rytas, ponė ministrė, dėkuoju už jūsų pranešimą ir komentarus ir ypač už tos pasiūlymus, direktyvų pasiūlymus, kuriuos jūs minėjote. Mums ypač svarbi yra direktyva dėl prieigos prie interneto. Norėčiau pateikti klausimą dėl ketvirtojo geležinkelių paketo. Žinome, kad šis aspektas yra pakankamai kontroversiškas, yra techninio įgyvendinimo problemų, tad e, norėčiau, kokius kompromisinius pasiūlymus rengiate mums šioje srityje. Ir kalbant e, apie skaitmeninę darbo atvarkę, ar e, šis rytis nepersikerta su geležinkelio minėtų paketu? Jūsų nuomonė. Žinau, kad uh, Latvija taip pat e, labai didelę svarbą skiria greitam internetui ir e, taip pat greit, greit, greitųjų traukinių e, jungtims tarp Varšuvos ir Maskvos. Tad norėčiau taip pat e, kokių geresnių komentarų. Dėkuoju. Ar kas nors norėtų GUE arba žaliųjų ar FDD frakcijų vardu pasisakyti? Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie tarptinklinį ryšį ir e, to ryšio mokesčio tarifus. Klausimas yra toks, kaip tie tarifai bus taikomi įvairiose valstybėse, kuriuose infrastruktūros yra labai skirtingos ir e, kur infrastruktūrų įgyvendinimo stadijos yra skirtingos. Kalbant apie tarptinklinį ryšį, tas mokestis bus e, ribojamas. Ir e, galbūt e, turint omenyje, kad yra didelių, beveik monopolisčių įmonių, tai praktiškai galbūt vien tik tai šitos įmonės turės pakankamai jėgos dėrėtis dėl to, kad sąnaudos mažėtų tarp tinklinio ryšio. Dėkuoju dabar politinių frakcijų vardu pasisakymus baigiame, todėl norėčiau vėl mėsiu suteikti žodį komentarams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už pateiktus klausimus ir komentarus. Pabandysiu dabar atsakyti į juos. Pirma klausimų grupė. Dėl e, TSM reglamento. Ką mes ruošiamės daryti? Per pirmasias mūsų pirmininkavimo savaitės mes jau pabandėme pasistumėti į priekį šioje srityje. Šie aspektai taip pat susijęs su interneto neutralumo aspektu. Mes jau patikėme savo pasiūlymą šito klausimu ir dabar jau kalbame su komisijos nariu Otingeriu, su vyriausybių atstovais ir diskutuojame apie tai, kaip e, galime daryti pažangą šioje srityje ir galvojame apie politinį sutarimą. Aišku, parlamentas bus informuojamas apie tai, E, kas vyksta, informuojamas apie visą šį, šį procesą. Aišku, nebus įmanoma valstybėms narėms labai greit susitarti dėl tarptinklinio ryšio tarifų, tačiau mes tikimės, kad mums pavyks sumažinti tuos e, tarifus kitais metais. Duomenų perdavimui ir skambučiams duomenų perdavimo ir skambučių tarifai turėtų mažėti Europos piliečiams. Ir būnant e, ne savo valstybėje, naudotis internetu turėtų tapti daug pigiau. Mes taip pat turėtume apibrėžti įvairias interneto paslaugas ir vengti bet kokios diskriminacijos teikiant paslaugas klientams. mes pasiūlėme, kad e, interneto operatoriai neteiktų paslaugų, kuriuose būtų numatoma įvairių apribojimų. Mes jau diskutuojame apie tai su valstybėmis narėmis ir atitinkamoje darbo grupėje kitą savaitę jau bandysime uh, E, siekti kompromiso. Yra įmanoma tokį kompromisą galtinai pasiekti iki kovo mėnesio mūsų nuomonė ir tuomet taryboje būtų galbūt jau įmanoma dėl bendrų principų susitarti kovo, kovo mėnesį ir tuomet e, mes e, diskutuosime su parlamentu. Aišku, tarp tinklinio ryšio tai mokestis iš karto ne, išnyks, mes paprasčiausiai siūlysime e, jo mažinimą tol, kol e, per maždaug dviejų metų laikotarpį bus sumažinti maksimaliai tie tarifai. Tad toks yra mūsų kompromisinis pasiūlymas ir manome, kad valstybės narės jį turėtų palaikyti. Toliau, prieinamumas. Mes e, kalbėjome apie greitai internetą kai kuriuose valstybėse narėse. Skiria, valstybių narių padėtis skiriasi šito požiūriu, kai kurios valstybės yra pasistumėjusios labiau į priekį, tačiau mes manome, kad reikia papildomų pastangų infrastruktūrų e, srityje šiame sektoriuje. Komisija dabar rengia investicijų planą, ir e, šis darbas turės įtakos ir mūsų pirmininkavimui. Ir tai turės taip pat įtakos infrastruktūroms. Mes norime, kad skaitmeninės paslaugos ir jų kokybė pagerėtų visoje Europos Sąjungoje. Ir finansinę priemonę mes planuojame pradėti naudotis dar pirmininkaujant Latvijai e, šioje srityje. Domenų apsaugos direktyva dabar. Mes e, manome, kad duomenų apsauga skaitmeninėje darbotvarkė yra didelės svarbos dalykas. Komisija. Europos komisija per pirmąjį pusmetį planuoja pateikti šios ryties pasiūlymų dėl, dėl domenų apsaugos. Mes, kaip pirmininkaujanti valstybės aprininkavimo metu šiai sryčiai taip pat skirsime daug dėmesio. Aišku, kyla klausimų dėl įvairių ministerijų vaidmens šiame kontekste. Vakar e, transporto komitete vyko labai detali diskusija dėl ketvirtojo geležinkelio paketo. Ir dėl to, ką mūsų valstybė per pirmininkavimą žada daryti techninių ir politinių aspektų. Mes toliau tęsime dialogą, tęsime, tęsime tri, tri, trilogus e, šitą temą. Pasiūlymas bus pateiktas e, valstybėms narėms. Rengiame naujų pasiūlymų, su, na, kur, kuriuose bus naujų formuluočių, naujų nuostatų ir tikimės, kad ambasadoriai e, susitars. Dėl geležinkelio paketo, tai manome, kad galėsime pasistumėti į priekį, įtvirtindami vieningą geležinkelio erdvę, o kalbant e, apie e, transporto ryšius Baltijos jūros regione, Ryga, Talinas, Kaunas ir, ir jų ryšiai su Rytų Europą. Tai šitie projektai mums yra svarbus ir tikimės, jog e, infrastruktūrų priemonės pasiūlymą galėsime pateikti vasario gale. Jau vasario gale. šitie dalykai užtikrins Baltijos regiono sujungimą su likusia Europa. Dėkuoju už Jūsų atsakymus ir Jūsų komentarus. Dabar kiti kalbėtojai. Panas Telička. Uh, uh, uh... Dėkuoju pirmininkė, labadiena ministrui. Aš uh E, labai atidžiai išnagrinėjau e, jūsų transporto darbo tvarkę, tikrai linkiu Jums geriausios, kuo geriausios sėkmės ir konstatuoti, kad esame gerose rankose. Norėčiau pateikti porą pastabų. Vienas iš klausimų jau buvo užduotas e, mūsų kolegos apie internetą, Manau, kad e, jūsų numatyti darbai yra labai svarbus ir reikšmingi. Dabar dėl tartiklinio e, ryšio. Kai kalbu su ministrais iš Latvijos, visuomet stebina jų atvirumas. Aš irgi kalbėsiu atvirai. argumentai, kuriuos pateikia valstybės narės, tikrai nieko naujo mums neparodo. Tie klausimai jau buvo aptarinėjami praeitie komisija apie tai e, galvoja, masto ir e, mm, įvertinimo studijoje visą tai buvo atspindėta. Man visuomet būdavo sakyta ir aš taip manau, kad jeigu turime kažkiek laiko, tai kodėlgi tuo laiku nepasinaudojus. Ką bedarytų ES, mūsų patikimumas E, priklausys nuo to, kaip, mes, e, kaip mums pasiseks suveikti dėl tarptinklinio ryšio. Iš mūsų yra labai daug tikimasi. Ir man susidaro toks įspūdis, kad valstybių narių pateikti argumentai yra nepakankami. Man atrodo, kad situacija po 3-5 metų irgi labai nesiskirs nuo šiandieninės. Manau, kad politiškai tas laikotarpis mums kainuos labai brangiai. O mes kaip įtrė e komitetas turime paprašyti iš sekretoriato e, įvertinti situaciją, atlikti studijų e, analizę, įgyvendinamumo analizę, poveikio analizę, kaip situacija keisis ir kaip įtakos įvairias valstybės narės. Todėl norėčiau, kad ministras į tai atsižvelgtų, tą pasižymėtų, kadangi klausimai yra be galo rimti E, tikrai nereikėtų jų slėpti po kilimu. Reikia turėti omenyje, kad visą tai brangiai kainuos. Ačiū. Ildo. Pana Del Castillo dabar. Ačiū pirmininkė, ponas ministrė, norėčiau pasveikinti, kad atvykote ir padėkoti jums, e, kad išdėstėte tikslus. E, manau, kad mes tikrai puikiai jūs suprantame, kadangi viską taip pat matome. Aš norėčiau pakalbėti apie tuos paketus, kurie dabar yra kaip tik tai svarstomi ir įgyvendinami, apie juos nelabai daug kalbama, nes, minici, nes šis komitetas neturi pakankamai fondų tam. E, e, labai daug buvo diskutuojama, deramasi, tačiau iki galo nieko nepra, neprivesta e, ir dėl TSM norėčiau pašnekėti. PSM buvo pasiūlyta komisijos 2013 m. Liepą, patvirtinta parlamento plenarinėme posėdėje 2014 m. balandžio 3. Dabar jau yra 2015 m. sausis. Ir komisija pabaigė savo tą e, kompromisą, kompromis, e, parlamentas irgi pabaigė su savo kompromisu, kompromisu per rekordinį laikotarpį ir patvirtino pa, pasiūlymą, e, kuris iš mūsų požiūrio taško atėmė labai daug komisijos pasiūlytų klausimų. Dabar kaip tik tais taryba ir turi suderinti bendrą poziciją tarp visų valstybių narių, tačiau to padaryti su Italija pirmininkaujančia nepavyko. Tikimės, kad Latvijai tą pavyks padaryti e, ir e, tikimės, kad e, dabar jau, mm, jeigu, jeigu dabar neturėsime bendros pozicijos iki kovo, tai e, nežinau, ko tada reikės dar tikėtis, nes ir taip jau labai daug laiko praradome bendrų sprendimų, prie, bendras sprendimų prieimimas e, reikalingas tam, kad visi bendradarbiautų. E, komisija siūlo, parlamentas gali kažką tai keisti tą, ką komisija pasiūlo, o dabar jau rezultatas turėtų būti bendradarbiavimas ir į tą bendradarbiavimą įsilieti turėtų ir parlamentas, ir taryba. E, dabar dėl tarptinklinio ryšio. Galų gale reikia pasakyti, kad tarptinklinis ryšys yra politinės valios problema. Aš žinau, kad e, nacionalinės rinkos yra skirtingos. Žinau, kad e, rinkos ir e, e, rinkos skirtingos, žmonės nevienodai keliauja, kai kur keliauja daugiau ir e, kai kur mažiau. Tačiau vienu, e, reikėjo pasakyti, kad dabar apie roamingą kalbame daugiau negu septynerius metus. Ir dar šalia to, kad mes diskutuojame, turime būtinai priimti politinį sprendimą. Tik su politiniu sprendimu galėsime išspręsti šį klausimą. Su parlamentu bei taryba, yra, kurie yra. E, E, politinės institucijos, mes galėsime savo piliečiams padėti, nes dabar yra tikrai yra geras momentas, kad galėtumėm atsisakyti to mokesčio už tarptinklinį ryšį, kadangi visiems piliečiams tai duos didžiulę pridedamąją vertę, nekalbant jau apie mažas ir vidutinės įmonės. E, e, žinoma, visi dėl visų priežasčių, dėl visų tų priežasčių, kadangi tartinklinis ryšys aišku, kad kainuoja, yra ir e, politiniai atstovai ir e, politiniai vadovai turėtų kaip galima greičiau pradėti konstruktyves diskusijas su parlamentu. Prašau jūsų ministrę tą padaryti ir tikiuosi, kad Latvijos, Latvijos pirmininkavimu galų gale šis klausimas bus triumfaliai išspręstas. Ačiū. Aš čia beveik uh, meldytis <clears throat> ministrui uh, dėl tartinklinio ryšio. Ačiū Jums labai, kaip ir pana Teliškai, dabar pana Storinio kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pagirti ministrą ir pirmininkaujančią Latviją. Norėčiau ypač uh, palankiai įvertinti skaitmenės darbo tvarkės e, aspektus, nes mums yra Daug svarb, labai svarbu apibriežti skaitmeninės darbotvarkės ir e, energetikos permainų savokas, nes, tai, nes šie du dalykai yra varomoji e, Europos ekonomikos jėga ir jeigu šie du varikliai sugestų, būtų labai sunku mums e, atsigauti. Būtent dėl šios priežasties mes turime uh, pasinaudoti atsiveriančiamis galimybėmis ir turime aiškiai suvokti, kad skaitmeninėje darbotvarkėje labai daug klausimų ir yra įvairių būdų, kaip juos spręsti. Manau, kad skaitmeninė darbotvarkė turi reikšti e, šiek tiek daugiau nei prieinamumą ir skaitmenizavimas. <clears throat> Skaitmenizavimas yra visako pagrindas, tačiau Europai reikia tapti naujos technologinės bangos grindžiamos e, skaitmė darbo tvarkė lyderė. Mes turime ne tik pasiekti JAF lygį, tačiau turime tapti lyderiais. Todėl reikia daug didesnių investicijų į mokslinis tyrimus, turime daug atidžiau atsirinkti strateginės svarbos projektus, kuriuos finansuojame. Tai taip pat reiškia, kad turime naujoviškai e, pradėti elgtis su internetu, naujoviškai imtis jį administruoti. Pat reikia kalbėti ne tik apie skaitmenizavimą ir prieigą, tačiau taip pat ir apie mūsų inovacijų pajėgumus. Ministrė, norėčiau iš jūsų daugiau išgirsti apie valdymą. Esu pranešėjas dėl tarpusavio saveikumo. Rytoj bus svarstamas mano pranešimas ir valdymas yra susijęs su pranešimo tema, taip pat kaip ir investicijų planas kaip pirmininkaujantį Latviją ketina paversti skaitmeninę darbo tvarkę kažkuo daugiau, o ne tik tai uh, tuo vienu iš bazinių išteklių, kad ir politinių. Ir ar uh, remiantis tomis pastangomis ir priemonėmis, Europa galėtų tapti lyderį mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Pone Nibler, žodis ačiū, pone pirmininkė, už abiejų ministrų mintis ir planų veiksmų pristatymą. Noriu dvi temas paminėti. Tarptinklinis ryšys jau buvo aptartas Europos parlamente daugelį metų. Jau mes pristatinėjame savo viziją apie Europą be tarptinklinio ryšio mokesčio ir <clears throat> aš manau, kad tas planas, kurį pristatėte, e, kuris bus įgyvendinamas atskirais etapais, yra tinkamas būdas šį klausimą spręsti. Aš taip pat savo laiku rengiau pranešimą parlamente dėl tarptinklinio ryšio reglamento. Džiaugčiausi, jeigu šioje srityje pasiektumėte daugiau pažangos, tačiau pono Zorinio mintį norėčiau pratesti skaitmė, apie skaitmėje darbo atvarkį. Mums reikia ne tik interneto neutralumo ir tam tikrinio ryšio problemas spręsti, tačiau taip pat ir pramonės problemas, kadangi e, skaitmeninėje eroje mūsų pramonė turi persiorientuoti, mes turime perorientuoti, pertvarkyti vertės kūrimo grandinę, mašinų gamybą, automobilių pramonėje e, vykstačius procesus turime pritaikyti prie skaitmės aplinkos. Noriu paklausti, ar per savo pirmininkavimą Latvija ketina imtis konkrečių iniciatyvų E, kurias įgyvendinus mūsų pramonė būtų geriau pritaikyta prie e, skaitmenizacijos ir e, kokių svarbiausių sąlygų tam reiktų. Ir nekantri laukiu rytos klausimo dėl Kalbant apie dar kosmoso politiką, reikėtų paminėti, kad e, ši sritis taip pat galėtų mums pasitarnauti kaip vienas iš europinės integracijos sėkmės e, pavyzdžių. Ir dabar ketiname investuoti į naują raketą nešėją Ariana 6. Manau, kad E, šioje srityje turėtume tapti Europos mastu dar konkurencingesni, galbūt galėtumėte apie tai pasikeisti mintimis e, su mumis ir galbūt galėtumėte e, paminėti Galilėjo programą ir kokių tolesnių žingsnių ketinama imtis ją įgyvendinant. Pirmininkas, ačiū, ponė ministrė. Zėlė yra atvykusi su mumis, tačiau sėdi tarp jūsų ir e, atsakymą pateiks po kelių minučių, o ne dabar. Ačiū, Angelika, dabar ponė Virkunin. Ačiū, pan pirmininkė, ministrė. Latvija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungoje labai svarbių momentų. Ir gyvenant skaitmė darbo atvarkė turime pasiekti proveržio. Iki pavasario, nes tai yra vienas iš svarbiausių komisijos bendro projekto, veiklos projekto dalių ir kyla labai klausimų susijusių mokesčiais, nusavybės teisė. <clears throat> E, intelektinės nusavybės e, teisų apsauga labai svarbi gyvenant skaitinė darbo atvarkė. Parlamentų šie klausimai yra labai svarbus, daug kartų svarstyti čia ir laukiame, kada taryba priims e, ilgai lauktus sprendimus dėl tarptinklinio ryšio. Tikiuosi, kad Latvija pasirinks labai pragmatišką požiūrį ir iki pavasario bus pasiektas proveržis, klausimas bus išspręstas, nes mūsų lūkesčiai susijęs su tarptinkliniu ryšiu yra labai dideli. Norėtume, kad mokestis už tarptinklinį ryšį ženkliai sumažėtų arba būtų visiškai panaikintas. Jūs kalbėjote apie skirtingas sąlygas skirtingose valstybėse narėse. Esama kai kurių valstybių narių, kurių piliečiai daug keliauja ir kurie yra įpratę naudotis mobiliuoju ryšių keliaudami e, ir jie galbūt naudoja ne tik megabaitus, bet ir gigabaitus informacijos kiekvieną mėnesį ir todėl reikia užtikrinti, kad naujoje aplinkoje galėtų ir mobiliai ryšio operatoriai sėkmingai veikti. Taip pat reikėtų e, ieškoti problemos e, sprendžiant apmokestinimo klausimus, e, už įvairius paketus e, siūlomus susijusius su interneto ryšiu. E, taigi taip pat čia yra vidaus rinkos aspektai, tikiuosi, kad ir esu tikra, kad rasime sprendimą. Pone Sander dabar klaus. Ačiū, pana pirmininkė. Dėkuoju, ponė ministrė, už pasiūlymus ir už išdėstytus prioritetus. Norėčiau grįžti prie dviejų Europos komisijos prioritetų. Uh, Visų pirma, skaitmeninė darbo tvarkė, tai yra be galo svarbus prioritetas ateinančiams mėnesiams ir, ir, ir metams. Kitas prioritetas - mažos ir vidutinės įmonės. Jos sudaro 98 procentus visų Europos e, įmonių. Mano klausimas labai paprastas. Kaip galime susijęti, suderinti tuos du prioritetus? Kaip užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės, kurios uh, dabar palyginus mažai dar dirba internete, mažai parduoda per internetą, galėtų pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis. Ir kaip e, užtikrinti čia tą e, augimo svertą. Session, see, minister... Dėkuoju. Kaip e, Matote, ministrė, e, mūsų pozicijos labai aiškios - sustabdyti roamingą 2015 metais ir pradėti darybas. Tai yra labai paprasti pasiūlymai. Labai ačiū, iš tiesų atrodo, kad viską galima spręsti pakankamai paprastai, reikia tik imtis darbo, tačiau galbūt pabandysiu e, sugrupuoti jūsų klausimus e, šiek tiek pateikdamas, e, pastengdamas atsakyti visus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad svarstydami tarp tinklinio ryšio klausimą, žvelgiant į tai, kad kelis kartus jau tai buvo daryta taryboje ir gruodžio mėnesį Bereko Ataskaita buvo pateikta, pagal kurią matome, kad valstybėse narise yra skirtinga padėtis ir negalime atsisakyti tarptinklinio ryšio mokesčio vienoje. Tai yra e, artimiausių laiku, artimiausioje ateityje turime daryti tą laipsniškai, nes investicijos į tinklo infrastruktūrą skirtingose valstybės narėse yra skirtingo masto, taip pat ir e, tarp tinklinio, tiksliau mobiliojo ryšio kaina yra skirtinga, kai kurios valstybės jau netaikomas yra mokestis už minutę, yra taikomi mėnesiniai e, mokesčiai už e, ištisą paslaugų paketą, ne tik mobilų ryšį, tačiau taip pat ir internet, mobil, mobilio interneto paslaugas, kai kurie operatoriai valstybėse narėse turi dar investuoti į tinklo infrastruktūrą tam, kad užtikrintų atitinkamus tinklo pajėgumus siekiant e, geriausių paslaugų savo klientams. Dabar mes rengiame šį pasiūlymą, kaip laipsniškai sumažinti tarptinklinio ryšio mokestį iki nulinio, atsižvelgiant taip pat ir į e, mokesčius už mobilųjį ryšį. Mes sieksime vadovautis sąžingos konkurencijos principais tarp atskirų valstybių narių ir operatorių mobiliojo ryšio. Taigi, parengę šios pasiūlymus, mes juos pristatysime parlamentui ir apsvarstysime kartu su jumis ir tai mes pamėginsime pristatyti ir valstybėms narėms, siekdami, kad jos e, susitartų dėl vieningos pozicijos šiuo klausimu. Kaip minėjau, šiandien vyks diskusijos tarp valstybių narių kompetentingų ministrų ir komisijos nario Oettingerio dėl svarbiausių principų, stengsimės sustarti dėl kompromiso ir dirbti kuo greičiau, tačiau tas laipsniškas požiūris yra vienintelis įmanomas šiuo metu. Kalbant apie jūsų minėtą direktyvą, tai tikrai klausimas yra labai svarbus. Pradėsime dialogą kovo mėnesį. E, nes e, informacijos saugumo klausimas tampa vis svarbesnis ir <clears throat> sieksime per mūsų pirmininką, iki mūsų pirmininkavimo pabaigos baigti darbus dėl šios e, NIS direktyvos. Skaitmeninė darbo tvarkė iš tiesų yra labai svarbus klausimas, kuri, kuriam komisija teikia pirmenybę, taip pat kaip ir pirmininkaujantį Latviją, Todėl dėsime daug pastangų, kad ši skaitmeninė darbotvarkė būtų tinkamai parengta ir apsvarstyta. Gegužės 28-10 dieną konkurencingumo taryboje vyks diskusijos <clears throat> dėl domenų apsaugos, garso vaizdo paslaugų E, autorių teisų tarp valstybinio darbiavimo, elektroninės identifikacijos palyginamumo, skaitmeninių inovacijų bus svarstamas visas e, skaitmeninių paslaugų kompleksas komisija kartu su pirmininkaujančia šalimi parengs atitinkamus pasiūlymus, kurie bus svarstami konkurencijos taryboje gegužės mėnesį. Šiam klausimui skirsime labai daug dėmesio ir pastangų, nes jis yra svarbus mūsų ateičiai. Buvo taip pat užduos klausimas dėl poveikio mažoms rytims įmonėms. Iš tiesų, mažoms rytims įmonėms šie skaitmeninės darbo tokiais pasiūlymai bus labai naudingi, nes e, galės e, baigus kurti skaitmeninę rinką, smulkus verslas lengviau pasinaudoti siūlomomis skaitmeninėmis paslaugomis, ypač elektroninės priekybos, elektroninių paslaugų teikimo srityje, taigi smulkiam verslui atsiveria naujos galimybės gauti daugiau naudos iš bendros skaitminės e, rinkos. DSM yra taip pat skaitminės darbotvarkės dalis, tačiau jie priepia labai daug pasiūlymų. Kalbant apie interneto valdymą, E, jis, jį taip pat apriepia e, bendroji skaitinė rinka. Ir šis klausimas irgi yra labai svarbus. E, dėl palidovo programos mano kolegė švietimo ministrė galės daugiau papasakoti, tačiau aš nekantriai laukiu glaudaus ir vaisingo bedarbiavimo su parlamentu, jūsų komitetu ir esu tikras, kad jeigu Mes pateiksime pasiūlymus, kaip laipsniškai mažinti tarptinklinę ryšio, ryšio mokestį, užtikrinti interneto neutralumą Europos piliečiams. Tai bus naudinga, taip pat kaip ir Europos e, ryšių paslaugų e, teikėjams galės geriau investuoti į savo infrastruktūrą, e, kurti bendrą infrastruktūrą Europoje, siekiant užtikrinti didesnį judumą skaitmeninė rinka. Ačiū dar kartą už klausimus. Pirmininkas, ačiū ministrė. Už jūsų žanginę kalbą, už atsakymus mūsų klausimus ir aš tikiuosi taip pat labai glaudaus bendradarbiavimo, kurio nekantri laukiame su pirmininkaujančia Latvija ir ypač su jumis dar kartą labai ačiū ir dar kartą ačiū kolegoms visiems už dalyvavimą diskusiją. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra labai panašus į šitą. Ir svarstysime jį ne su jumis, tačiau su kita kolegė norėčiau pakviesti prisijungti prie mūsų. Marytė Zėlė, Latvijos mokslo švietimo ministrė. švietimo ir mokslo ministras, ponė Marytė Seilė. Ji taip pat atsakinga už e, mokslinius tyrimus ir e, kosmoso programas. Mūsų komitetui šis rytis yra ypač įdomi, taip pat kaip ir per praėjusią valandą norėčiau pirmiausiai jūsų, ponė Seilė, paprašyti pirmkiaujančios šalies prioritetus mokslinio tyrimų ir e, kosmoso programos e, srityje. Artimiausiam pusmečiu jums žodis, prašau. Čia ponė Buzekai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, man didelė garbė šiandien jums pristatyti Latvijos pirmininkavimo prioritetus ir e, tikrai jaučiamės pagerbti, galėdami pratesti mūsų partneris Italijos pradėtus darbus. Noriu padėkoti įtrė komitetui už e, jūsų parmą per praėjusius ankstesnius metus moksliniams tyrimams, jų finansavimui. Esu Latvijos švietimo ir mokslo ministrė ir dabar tęsiu savo kalbą latviškai. Latvijas prezidentūras galvenās prioritātes ir konkurētspējīga Eiropa. Svarbiausia Latvijos pirmininkavimo prioritetai susijęs su konkurencingos skaitmeninės ir visapriepiančios Europos kūrimu, siekiant plėtoti pramonės paslaugų sektorių ir kurtumės darbo vietas. Na, Skaitinių technologijų sektorius smarkiai e, plečiasi ir suteikia mums naujas galimybės e, siekiant užtikrinti pažangų visą priepinti augimą, todėl skaitinės darbo tvarkės klausimai mūsų pirmikavimo laikotarpį mums labai svarbus, puikiai suvokiame, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalyvauti sprendžiant ir pasaulinės problemas ir Latvija čia yra nustačiusi e, inovacijų mokslinio tyrimų srityje kelis svarbius prioritetus. Pirmiausiai sieksime glaudesnio tarpusavio ryšio tarp vadinamosios inovacijų sąjungos ir Europos mokslinio tyrimų erdvės ERA. Mūsų pirmininkavimas prasideda tuo metu, kai e, komisija ir taryba e, ką tik patvirtino naujas direktyvas ir e, strateginės programas, aš norėčiau paminėti ekonomikos augimo apžvalgą 2015 metų. E, joje kalbama apie būtinybę reformas ir investicijas su, susijęti su Europos investicijų planu, reikia skanti struktūrinės reformas, pasiimti uh, E, fiskalinę atsakomybę, užtikrinti teisinį saugumą ir skatinti investicijas tam, kad būtų kūriamos naujos darbo vietos. Esame tikri, kad inovacijų sąjungos projektus įgyvendinant bus skatinamos investicijos. Labai svarbu pritraukti visus suinteresuotus e, subjektus tam, kad galima įtraukti inovacijas į įvairių projektų susijusių su ekonomikos augimu nacionalinių regionių lygmenių rengimą. Taip pat reikia paminėti strategiją Europą 2020 komisijos ataskaitoje ir tarybos išvadose moksliniams tyrimams ir inovacijoms tenka labai svarbus vaidmuo skatinant ekonomikos augimą. 2014 gruodį taryba patvirtino būtinybę geriau išnaudoti mokslinio tyrimų galimybės, <clears throat> kuriant Europos inovacijų sąjungą. Turime daugiau dėmesio skirti finansinių aspektų kokybei į investicijas ir jų poveikiui. Taip pat reikia paminėti, kad šiuo metu mokslinio tyrimų srityje pritraukiama per mažai investicijų, todėl manome, kad įgyvendinant strategiją Europo 2020 reikia užtikrinti glaudų tarpusavio ryšį tarp inovacijų sąjungos ir Europos mokslinio tyrimų erdvės gyvenimo projektų reikia pasitelkti naujas partnerystės priemonės inovacijų skatinimo srityje tam, kad būtų įtraukiamas į šios procesus visos interesų grupės pirmininkaujanti Latvija. Taip pat išsikėlė tikslo užtikrinti saveikumą tarp struktūrinių fondų lėšų panaudojimo ir inovacijų programų įgyvendinimo. Taip mes galėtume padidinti Europos inovacijų e, potencialą. Kovo mėnesį konkurencijos taryboje mokslinių tyrimų ministrai svarstys svarbiausius iššūkius šioje srityje ir pateiks savo e, pasiūlymus vadovų taryboje, kuris taip pat vyks, kuri taip pat vyks kovo mėnesį. Vasario 13 dieną Rygoje vyks tarptautinė konferencija, kurios pavadinimas pažangios strategijos ir naujos pastangos, kuriant regioninio masto partnerystės švietimo, mokslinio tyrimų ir pramonės srityje. Antrasis mūsų pirmininkavimo prioritetas susijęs su Europos mokslinio tyrimų erdvės era tolesne plėtra ir stiprinimu. Mums reikalinga e, sklandžiai veikianti mokslinio tyrimų erdvė, e, kurioje dirbtų e, kvalifikuoti gabus mokslininkai, kuris sulauktų pakankamai investicijų ir galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo. Mokslininkų judumą būtina dar labiau skatinti Taip pat reikia toliau plėtoti bendrąją žinių rinką tam, kad Europa taptų patrauklesnė gabiems užsienio mokslininkams. Manome sukurti ir jau yra sukurtos e, svarbiausios sąlygos tam, kad Europos mokslinio tyrimo erdvė galėtų tinkamai veikti. Dabar valstybės narės turėtų uh, įnešti savo indėlį, e, skatinant e, reikal, suvokimą apie būtinus veiksmus ir iniciatyvas tiek ES, tiek valstybių narių lygmenių, siekiant stiprinti erą. Reikia nustatyti taip pat patvirtinti tvarkaraštį, reikia pasitelkti ir pasinaudoti e, teigiamą valstybių narių patirtimi. Todėl E, rengiant atitinkamą kelio gairių planą jau yra pasiekta nemaža pažanga. Pirmininkaujant Latvijai mes iš naujo įvertinsime e, Europos mokslo tyrimų erdvės e, erdvę konsultuojančias institucijas. Toliau plėtojant Europos mokslinio tyrimų erdvę 2015 Gaužės mėnesį turėtų būti patvirtintas atinkamas veiksmų planas e, nuo e, Birželio 4-5 dienomis Rygoje vyks e, atitinkama konferencija šiuo metu ir taip pat Briuselė vyks Birželio 23 dieną era atitinkama konferencija. Turėtume uh, kuo veiksmingiau pasinaudoti regioninio bendradarbiavimo galimybėmis. Pirmininkaujanti Italija skatino ir inicijavo bendradarbiavimą Viduržėmė jūros regione. Latvija per savo pirmininkavimą stengsis daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui Baltijos jūros regione. Čia kalbėsime apie mėlynai augimą įgyventinant Baltijos jūros strategiją ir bonus programą. Trečiasis e, prioritetas susijęs su mokslinio tyrimų ir naujovių skaitmeniniais aspektais. Skaitmenizavimas atveria mūsų ekonomikai ir pramonės raidai didžiulės galimybės ir daro įtaką mokslinio tyrimų ir inovacijų procesui. Spalio mėnesio 2013 metų vadovų tarybos išvadose kalbama apie skaitminę ekonomiką, inovacijas, paslaugas, siekiant kurti naujas darbo vietas, pabrėžiama šių, pabrėžimas šių sričių vaidmo. Komisija 2014 metais pat parengė ataskaitą, kurios pavadinimas pakeliui į e, duomenimis grindžiamą, žiniomis grindžiamą ekonomiką. Mes manome, kad skaitminio sektoriaus potencialas dar nėra visiškai išnaudotas. Todėl išvelgiame čia labai e, daug ir įvairių raidos ir vystimosi galimybių, kurių tačiau nesugebėsime išnaudoti nepasitelkę finansinių investicijų į aukšto lygio infrastruktūrą, ryšių ir komunikacijų technologijas. Naudodamasi progą norėčiau pabrėžti, kad e, būtina padaryti duomenis kuo lengviau prieinamais ir lengviau randamais bei panaudojimais skaitmeninės inovacijos gali tapti svarbia sudedamąją atskirų politikos ryčių dalimi. Į tai būtina atsižvelgti, e, svarstant tokius klausimus kaip domenų apsauga ir teisė į intelektinę nuosavybę. Latvija laikosi pozicijos, kad Europa turi pasirinkti pažangaus, interaktyvaus ir skaitmeninio augimo krypti ir būtent skaitmeniniams aspektams e, stengsimės skirti daugiau dėmesio. Dar pratesant mintį apie skaitmeninius aspektus, <clears throat> sieksime pakeisti mokslinio tyrimų procesų pobūdį, modus operandi. Labai svarbus klausimas šiame kontekste yra atvira prieiga prie mokslinio tyrimų duomenų. Per savo pirmininkavimą skirsime daug dėmesio šiem, šiems klausimams ir susitelkdami į E, aukščiausią kvalifikaciją. Dar tarsiu keletą žodžių dėl ne, kosminių programų. Čia mes išvelgiame labai daug įvairių galimybių. Reikia patvirtinti ES e, kosminių programų bendrąją viziją, e, nes šioje srityje atsispindi taip pat ir viešosios politikos interesai, tikslai ir poreikiai. Labai svarbu užtikrinti keitimąsi informaciją tarp Europos kosmoso agentūros ir e, nacionaliniu mastu įgyvendinamų kosmoso įsisavinimo programų. Reikia užtikrinti kuo didesnį saveikumą šioje srityje. Taip pat manau, kad Galilėjo programa suteiks ir atvers daug naujų galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms Mes taip pat manome, kad šioje srityje reikėtų tęsti pradėtas diskusijas Rygoje bus surenkta Europos e, kosmoso pasiekimų paroda ir e, joje mažas įmonės taip pat galės susipažinti su naujomis atsiverinčiamis galimybėmis pabaigai norėčiau Jums dar kartą padėkoti už likščiolinį bendradarbiavimą ir dabar esu pasirengus išklausyti Jūsų komentarų ir atsakyti klausimus. Labai ačiū už Jūsų prioritetų pristatymą busimam pusmečiu. Ypač moksliniai tyrimai ir kosmoso programos mums labai svarbios. Dabar Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Pirmoji kalbės ponė Nibler. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū ministrė, kad atvykote į mūsų komitetą. Dėkoju už mintis, kurios mane nuteikia labai teigiamai, ypač pabrėždama e, ir pristatydama savo pirmininkamo prioritetus, e, siekius e, stiprinti inovacijų politiką, sudaryti palankesnės sąlygas vystyti smulkiam verslui, <clears throat> taip pat stiprinti e, mūsų mokslininkų tarptautinį bendradarbiavimą, taip pat jūsų žodžiai dėl Galilėjo programos ir dėl kosmoso pasiekimų parodos surengimo jūsų šalyje mane nuteikia labai džiugiai. Galiu tik pritarti jūsų mintims, kalbant kalbėdami praėjusią kadenciją apie programą Horizontas 2020 ir primė atitinkamus sprendimus, daug pasiūlymų pateikėme iš tų, kuriuos jūs dabar minėjote, įtraukėme juos į mūsų programas. Noriu užduoti konkretų klausimą dėl mokslinio tyrimų politikos. Ar galėtumėte per Latvijos pirmininkavimą atlikti tam tikrą įvertinimą apie mūsų aukštų mokyklų universitetų įsitraukimą į tarptautinių projektų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, Vokietijoje universitetuose vyksta diskusijos apie tai, e, kokiu mastu reikėtų siūlyti magistro ir bakalauro studijų programas angliškai ar ne, mūsų universitetai jau yra pakankamai pasirengę dirbti tarptautiniu lygiu tam, kad galėtume pritraukti į Europą pačius gabiausius mokslininkus. Taigi galbūt jūs savo ruoštų per savo pirmininkavimą galėtume tinkamai paskatinti aukštasis mokyklas imtis atitinkamų veiksmų. Dėl Galilėjo programos kolegos jau minėjo ir jūs kalbėjote apie tai, kad norėsite toliau vystyti šią programą. Galbūt galėtumėte sukonkretinti, kokie, e, kokie planai yra rengiami, ypač rengiantis tai kosmoso parodai, kuri turėtų vykti Latvijoje ir komisija organizuoja atitinkamą konferenciją, nes mums labai įdomu, ką galėtume Europoje padaryti, kokiu veiksmu imtis tam, kad tarptautiniu mastu galėtume geriau konkuruoti, nes e, visame pasaulyje yra puikiai žinomas SpaceX amerikiečių projektas, taigi kokiu atsakomuoju veiksmu galėtume imtis. Pana Zarinio, socialistų demokratų frakcijos vardu dabar klaus. Dėkuoju, panė pirmininkė. Sveikinu Jūs mūsų komitete. Viena iš, e, Lat, vienas iš Latvijos prioritetų pirmininkavimo prioritetų. Yra aiškios jūsų išsakytos e, idėjos. Kalbant apie procedūrinius dalykus, tai man atrodo, kad e, jūs uh, akcentuojate atviros visuomenės aspektus, e, inovacijų svarbą, politiką, kuri remiasi prieiga prie domenų. Tai yra e, labai svarbios mums temos. Mes taip pat kalbam apie saugumo aspektą, prie prieigą prie domenų bei jų naudojimą. Ir daug e, svarbos teikiame taip pat tinklams. Tai yra labai svarbi strategija. Tai yra, kaip naudotis e, duomenų bazėmis, kaip e, naudotis įvairią informaciją, žiniomis. Pirmininkančios valstybės keičiasi, yra pasirenkami prioritetai, tačiau numatomas priemonės ne visuomet būna lankščios. Todėl norėčiau paklausti štai ko. Ar jūs e, nemanote, kad uh, Galbūt e, ne visos e, priemonės iki 2020 metų yra e, tinkamas. Antras klausimas. Kaip Jūs manote daryti įtaką investicijų planui? Jį paveikti taip, kad būtų koncentruojamas į tas tais prioritetais, kurias Jūs apibrėžėte ponas Tomšinovskis. Ačiū. Noriu pasveikinti e, Jūs atvykus į mūsų komitetą, kuris yra pagrindinis ir atsakingas už mokslinius tyrimus, e, kosmoso programas. Jūsų pristatyta programa yra labai plataus masto ir tikrai patirsite nemažai iššūkių per savo pirmininkavimą, ypač e, tuo metu, kai daugelį sričių padėtis yra pakankamai sudėtinga ir kyla klausimas, ar galime tikėtis Europoje ramesnių laikų artimiausių metų, vertinant e, jūsų minėtas sritis ir aspektus, noriu užduoti klausimą dėl Galilėjo programos. Žinoma, kosmoso paroda bus labai svarbi galimybė informuoti visuomenę apie kosminius tyrimus vykstančius Europoje. Žinant, kad Galilėjo programa sistema turėtų pradėti veikti laipsniškai ir turint omenyje, kad tai vienas iš svarbiausių ir brangiausių Europos gyvendinamų projektų daug kas priklausys nuo Galilėjo komercinio naudojimo aspektų. Norėčiau iš, paklausti, kiek dėmesio ketinate skirti Galilėjo programai, <clears throat> jos e, žinomumui tarp žmonių per savo pirmininkavimą, ne vien tik tai turint omenyje galimybę naudotis Galilėjo e, naviguojant e, e, ar kitose srityse, tačiau kaip ketinate skleisti informaciją apie Galilėjo naudą, pavyzdžiui, akademiniai veiklai, universitetų veiklai. Taigi aš jūs paraginčiau Galilėjo programą apie savo pirmininkavimą skirti kuo daugiau dėmesio ir linkiu jums sėkmės įgyvendinant didelio masto, daug pastangų reikalaujančią darbo tvarkę. Ačiū dabar guoja frakcijos vardu, panas Ferreira klaus. Ačiū, senor prezident. Queria agradecer também saudar a senhora ministra e agradecer a intervenção. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu pasveikinti ministrę, padėkoti jai už savo išreikštas mintis. Per praėjusias dienas ir savaitės e, mokslininkai buvo e, tikrai labai susidomė diskusijomis vykstančiomis taryboje apie mokslinio tyrimų programos finansavimo apkarpimą. Kalbama apie 2,7 milijardus eurų kurias ketiname sutaupyti ir tai savaime suprantama sukels nemažų problemų įvairioms mokslinio tyrimo institucijoms vykdančioms mokslinio tyrimo programas. Pavyzdžiui, e, galiu paminėti Marie Curie programą Europos inovacijų technologijų instituto Europos mokslinio tyrimo taryba, kurioje, iš kurios lėšų finansuojami fundamentiniai tyrimai ir e, šiose sritise ketiname sutaupyti milijonus. E, 307 milijonus eurų ICT ketinama sutaupyti iš viso moksliniai tyrimai praru, praras 800 milijardų eurų 867 metais ir 470 milijonų eurų um, finansavimo numatoma sumažinti 18 metų biudžete. Ar manote, kad uh, tai yra pateisinama tokia politika tam, kad būtų galima uh, pritraukti daugiau investicinių lėšų į Europos strateginių investicijų fondą? Ponas Junkeris E, teigia, kad nori skirti daugiau lėšų viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektams, tačiau tai reiškia, kad tas lėšas jis turės paimti iš fundamentinių tyrimų, iš bazinių tyrimų ir taip per praėjusios dienas sukėlė didžiulį pasipiknimą akademinėme pasaulyje. Dar noriu paklausti, apie Europos strateginių investicijų fondo valdymo organus. Organus ten, institucijas, ten nėra ne vieno žmogaus, kurie atstovautų mokslo pasauliu ir galėtų daryti įtaką priimamiems sprendimams nei valdyboje, nei priežiūros komitete nėra žmonių, kurie E, supranta, kaip veikia mokslinių tyrimų pasaulis ir kurie galėtų būtent jam atstovauti. Tai yra, ten sėdi tik žmonės, kurie daugiausiai susiję su finansiniais buhalteriniais aspektais. Taigi galbūt šis klausimas galėtų būti apsarties taryba taip pat ir būtų įdomu išgirsti tarybos nuomonę. Kolega Tamburano FTD frakcijos vardu. Išklausėme ministrės pasisakymą. Pasisakymas e, mums e, patiko. Matysime, kaip bus įgyvendinami tie pasiūlymai, kurie buvo paminėti ir aišku, bus e, e iš tikrųjų galbūt įdomu pamatyti, ar jums pavyks pasiekti daugiau pažangos negu italai pasiekė. Dėkuoju, ponė Kapel. Ačiū, pan pirmininkė, ponė ministrė. Jūsų kalba buvo labai spūdinga, ypač e, tie trys prioritetai, siekiant susijęti inovacijų sąjungą su Europos mokslinio tyrimų erdvė, pabrėžėte struktūrinių reformų svarbą ekonomikos augimui ir mokslinių tyrimų ir plėtros svarbą kaip ekonomikos augimo variklio Europos Sąjungoje, taip pat pabrėžta būtinybė tinkamai gyventi strategiją Europą 2020 Jeigu kalbėtume apie informacinių technologijų sektorių, tai e, jūsų šalyje šiame sektoriuje padėtis tikrai yra labai gera, geresnė nei ES vidurkis ir daug geresnė negu kaiminėse šalise ir jūs sugebėjote rasti tinkamoje rinkoje savo nišas įvairioms prietaikoms e, plėtoti taip pat ir uh, sveikatos paslaugų teikimo srityje, kalbant apie plačios interneto ryšį, Latvija yra septinta vietoje pasaulyje, palikus už savęs tokias šalis kaip Japonija, Taivanas ir Hongkongas. Taip pat e, noriu padėkoti Jums už e, <clears throat> tai, kad minėjote teigiamą patirtį, kuri yra labai svarbi gyvenant e, strategiją Europą 2020. Ar pasitelksite savo šalyje sukaupta patirtimi, kurią būtų galima įtraukti į tą kelio gairių planą. Taip pat dar noriu paklausti jūsų apie investicijų svarbą moksliniams tyrimams ir plėtrai. Buvo paminėta šiandien, kad horizontas 2020, jo finansavimas turėtų būti mažinamas, e, ar jūs taryboje per savo pirmininkavimą ir dalyvaudamas trilogo darybose pateiksite kokiu nors specialiųjų pasiūlymų, pagal kurios būtų galima pasinaudoti komisijos investicijų programa, siekiant pagerinti skaitmės darbo tvarkės įgyvendinimą bei mokslo tyrimų ir plėtros padėtį. Žaliųjų vardu dabar ponas Margau. Sí, buenos días, gracias, presidente. Ačiū, Pone pirmininkė, pone ministrė, ačiū. Labai trumpai e, pakalbėsiu, dabar jau buvo daug kas pasakyta, pritariu tam, kas pasakyta, mums e, susidaro labai geras įspūdis apie jūsų pasisakymą ir ketinimus. Tikimės, kad kaip ir e, anksčiau būdavo, nebus taip, kad tie ketinimai taps tik tais wishful, wishful thinkings. Kelias atviras ir aiškus, tačiau dabar institucijų ketinimai, ketinimams e, įgyvendinti bus dar sunkiau negu anksčiau. Buvo paminėta e, toks dalykas, pavyzdžiui, Junkerio planas. E, Junkerio planas e, dėl planų ir, ir Junkerio planas, ES biudžetas ir panašiai. Kaip čia bus panaudojami pinigai, ar iš programos 2020 Galbūt jūs veiksite turėdamas omenyje, kad yra ta skola. Tos programos gali pasiekti tam tikrų tikslų, tačiau reikia vis tik tais galvoti apie tas programas, kurios atveria kelią horizontui 2020. Pavyzdžiui, programa susijusi su inovacijomis mm, labai daug turėjome ką paukoti, kad ta mašina įsibėgėtų. Tad reikia, kad šios programos e, po to, kai šitiek daug visko paukojo, kažką gautų ir atgal. Jūs kalbėjote apie santykius tarp regionų ir regionų inovacijų. Krizė regionus labai išbalansavo, aišku, ten disbalanso ir anksčiau buvo, jo e, sureguliuoti nepavyko ir tokios realybės iš akių taip pat neturėtumėm iš, išleisti. Mes savo politiką turėtumėm sutelkti taip, kad E, nauja politika tą disbalansą kaip nors išlygintų. Tai nėra kažkokiu tai, sakykime, e, matų vienodų pasakymų e, įvedinimas, tiesiog tai yra kiekvienam regionui suteikiamas politinės galimybės naudotis augimo galimybėmis, inovacijų galimybėmis, kad jie nenugrimstų į dar e, didesnės blogybės. Pone ministrė, labai ačiū. Dabar buvo pirmas klausimų raundas, gal galėtumėte atsakyti į tai, kas buvo klausta. Dėkoju. Buvo labai naudingi pamastymai pateikti. Aš manau, kad e, mūsų atliekama atliekamam darbui tai turės labai geros įtakos. Pradėsiu nuo panios Niblent pastabų. Jūs jau kolegos to paties klausėte. E, čia turiu galvoje kosmoso politiką. Ši politika yra vienas iš mūsų prioritetų. Mes manome, kad tam, kad būtumėm konkurencingesni, tos politikos mums labai reikia. Kol kas rezultatai nėra labai geri, tikrai galima būtų tikėtis kažko geresnio. Kosmoso politika turėtų, kosmoso politikai turėtų būti sukurta nauja vizija. Mes dirbsime ties tuo, sutelksime savo išteklius tai politikai vystyti. Ir tai sakydama turiu galvoje tiek finansinius, tiek ir kitus išteklius. Dabar porą žodžių dėl Kopernikus programos. Labai svarbu, kad įvairios interesų grupės, tiek viešųjų, tiek privačiųjų interesų grupės, galėtų turėti prieigą prie tos programos. Žinoma, reikėtų neišleisti iš akių ir saugumo aspekto ir tai atrodo savaime suprantamas dalykas. Jūs Pone Niblė taip pat uždavėte klausimą. Dėl universitetų ir mokyklų tarptautinės orientacijos. Svarbu, kad mokslas ir moksliniai tyrimai nebūtų atskirti, reikia e, toliau darbuotis su ekonominiu sektoriumi. Ponas Savinių. Jūs, ponė, minėjote keletą faktorių susijusių su atvirais moksliniais tyrimais bei su duomenų bazėmis. Savo pristatymę aš tą minėjau, aš kalbėjau apie minėjau apie mokslą, šiuo aspektu kalbėjau ir Mes e, žinome, su kokiais naujais iššūkiais susiduri, susi, turi susidurti mokslas. Potencialas yra labai didelis ir e, visi tą puikiai suprantame. Tai ir norime pabrėžti. O kalbant apie duomen, prieigą prie duomenų, tai mes nemanome, kad e, mes negalvojame vien tik tais apie ES konkurencingumo e, gebėjimus, bet ir apie saugumą. Taip pat jūs kalbėjote apie horizontą 2020. Jūs pageidavote sužinoti, kaip ši programa dera su mūsų prioritetais. Mes e, vertiname šią programą, rašome ją įvertinimus, stengdamiesi išsiaiškinti, kaip tą programą galėsime įgyvendinti ir kartu suderinti ją su savo prioritetais. Ponas Kačinovskis. Ačiū Jums, ponė, už pastabas. Dėkoju, kad įvertinote mūsų programą kaip išsame. Situacija, kurioje esame atsidūrę, yra pakankamai sudėtinga. Kalbant apie kosmoso programas, kaip antai Galilėjo programa, ir apie duomenų naudojimą, tai aš jau esu atsakiusi į šį klausimą. Mes manome, kad e, žmonėms reikia suteikti daugiau informacijos ir taip pat suteikti geresnę prieigą prie duomenų bei prie e, Galilėjo programos. Reikia stiprinti e, bendradarbiavimą tarp ES ir Europos e, kosmoso e, sąjungos. Kiti prelegentai klausė apie programą 2020 bei šios programos įgyvendinimą, žinant, kad e, su Junkerio planu yra susiję labai nemažai ribojimų, taigi situacija labai sudėtinga. Aš kaip ministrė esu įsitikinusi, kad e, mokslas ir mokslo tyrimai konkurencingumui yra esminiai dalykai. Europai reikalingos papildomos investicijos, kad būtų galima užtikrinti augimą ir sukurti naujų darbo vietų. Tai, man atrodo, savaime suprantamas dalykas. Tikrai labai nelengva surasti pusiausvyrą Pirmininkaudama Latvija tikisi rasti pačius geriausius kelius, kaip susidariusią situaciją išspręsti. E, mes palaikysime santykius su kitomis ministerijomis ir tikimės, kad ta programa 2020 e, bus pripažįstama, vis, pripažįstama visuomenėje. Čia tikiuosi jūsų paramos. Ačiū ponai Karpel. Už tai, kad taip e, šiltai ir maloniai atsiliepėte tai apie Latviją bei jos pasiekimus. Mes norime naudoti tą gerą praktiką ir e, pasinaudoti taip pat ir kitų šalių gerąją praktiką. norime tą gerąją praktiką mm, panaudoti ir ją įdėkti, tai yra labai svarbu europinio projekto vystymui. Ir galiausiai norėčiau pasakoti apie tai, kad prieš porą dienų aš e, buvau kultūros komiteto posėdėje ir vienas iš jūsų kolegų sakė, kad jau kažką panašaus yra išgyvenęs, kad buvo išsakyta daug gražių žodžių, tačiau to nepakanka. Aš turiu Jums pasakyti, kad savo prioritetus rinkomės labai rūpestingai. O kai baigsime pirmininkauti, tai norėtumėme, kad mus vertintų ne tik tais e, pagal tai, ką šnekėjome, bet ir pagal tai, ką padarėme. Kolega Vanisteroj, <clears throat> trumpą klausimą noriu užduoti, noriu pagirti jūs už į ateitį orientuotą požiūrį į mokslus tyrimus investicijas. Noriu paklausti apie Junkerio investicijų planą. Atvirai kalbant, nesuprantu, kad e, šiame plane numatyta mažinti finansavimą Europos inovacijų technologijų institutui, kitiems mokslinio tyrimų centrams, e, nes yra numatyta 2,8 milijardų eurų finansavimo eilutė, kuri skirta <clears throat> rizikos pasidalymui ir kuri buvo įtraukta taip pat į septintą mokslinio tyrimų programą, tai yra rizikos e, pasidalymo priemonė 2,8 milijardai eurų. Ir dabar visoms institucijoms, kuriuose dirba mokslininkai ir kodėl jūs negalėtumėte paimti tų 2,8 milijardų eurų, kurie yra įtraukti į atskirą eilutę? Ir susitartumėt su Europos komisija ir e, ar sustaiktumėte su ta komisijos pozicija, ar e, pabandytumėte pasitelkti Europos parlamento paramą ir šias lėšas perkelti į mokslinius tyrimus arba taip pat paieškoti struktūrinių fondų srityje arba kitur, kur yra daugiau pinigų. Pone Kreuk. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiugu buvo girdėti iš jūsų lūpų apie būtinybę skatinti mokslo tyrimų sritį, daug dėmesio skirti regioniniam bendradarbiavimui, minėjote Baltijos jūros <clears throat> regiono strategija, šio regiono valstybės jau bendradarbiauja ilgą laiką ir sėkmingai, galiu šios pastangas tik palaikyti, taip pat minėjote, kad struktūrinių fondų lėšų panaudojimo srityje esame nemažai lėšų, kurios bus e, panaudojamos skirimos moksliniams tyrimams ir susijęsite e, šias investicijas su mokslinio tyrimo erdve, galbūt galėtumėte konkrečiau pristatyti atskirus planus, kuriuos ketinate įgyveninti. Ponas Van Nistelrooy apie tai taip pat ką tik kalbėjo, nes būtent parlamentas e, tokius pasiūlymus mielai palaikytų. Kosmoso politikos srityje E, visiškai pritariu jūsų pristatytiems pasiūlymams, tačiau turime nepamiršti, kad Europos palidovų programa turėtų būti labiau panaudojama ir e, e, ekonominių požiūrių, ar turite konkrečių planų ir idėjų, kaip būtų galima tą padaryti, kad šie palidovai taptų naudingi taip pat ir mūsų pramoniai. <clears throat> Ačiū, dabar ponas Ransdorfas kalbės. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas labai paprastas. Ar galėtumėte paaiškinti, kokiais būdais priemonėmis, priemonėmis ketinate garantuoti e, kad Galilėjo klonas ir e, GPS bei kitos e, sistemos galės tarpusavyje saveikauti. Turint omenyje, kad tiek Japonija, tiek Indija, tiek Kinija <clears throat> ketina gyveninti panašias programas, nes Galilėjo programai e, tarpusavio saveikumas bus labai svarbus. Pone Virkunin dabar. Ačiū, pana pirmininkė. Pone Seilė. Jums tenka labai svarbi užduotis, kadangi žinome, jog Europos ateitis smarkiai priklausys mokslinio tyrimų, švietimo ir profesinių įgūdžių Europa pademonstravo, kad e, šios rytis nėra be problemų įgyvendinama programą Horizontas 2020, taigi būtina užtikrinti tikrą finansavimą moksliniams tyrimams ir plėtrai. Įtrė komiteto požiūrių labai svarbu, kad lėšos, kurios pagal Horizontas 2020 programą buvo skirtos naujiems gaminiams e, kurti, nebūtų perkeltos į kitas rytis, pavyzdžiui, tinklų infrastruktūrą. <clears throat> Šios rytis labai svarbios, tačiau moksliniai tyrimai yra labai e, svarbus ilgalaikėje perspektyvoje. Mes atsiliekame vis labiau konkurencijos požiūrių pasaulio mastu. Tas pats pasakytina ir apie mokslinius tyrimus ir plėtrą, jeigu įvertintume Šanhajaus e, reitingų sąrašą, matome, kad 16 iš 20 geriausių pasaulio universitetų yra Junktinėse Amerikos valstijose. Taigi, kokius metodus pasitelkę galėtume pagerinti e, Europos konkurencingumą kosmoso tyrimų mokslinio tyrimų ir plėtros bendrai e, srityje. Ir galbūt galėtume e, sutelkę pastangas su valstybėmis narėmis greičiau pasistumėti į priekį. Labai ačiū. Taigi, prašau dabar ministrės sureaguoti į užduotus klausimus ir pastabas. Labai ačiū už papildomus klausimus. Pone Van Nistelrojų ir pone Virkonil. Abu jūs užduodate klausimus dėl Horizontas 2020 programos. Ir klausėte apie investicijų planus. Dar kartą noriu pakartoti, kad šis klausimas yra labai vairiapusis ir turėsime siekti kompromiso, jį spręsdami per Latvijos pirmininkavimą kartu su kitais kolegomis atsakingais už kitus sektorius dėsime pastangas, kad programa 2000, Horizontas 2020 gautų tiksliau, kad lėšos skirtos e, šiai programai pagal galimybės būtų skirtos tiems sektoriams, kurie yra labai svarbus moksliniams tyrimams ir plėtrai. Čia reikia užtikrinti kuo geresnį bendradarbiavimą ir saveikumą tarp atskirų sektorių. Tam būtina taip pat ir Europos parlamento parama, ponė Ransdorfai dėl Galilėjos programos naudojimo ir jo saveikumo, jos saveikumas su kitomis programomis. Galiu pasakyti, kad mano kolega transporto ministras yra atsakingas, susiekimo ministras atsakingas už šį klausimą. Taigi jam turėtumėte jį užduoti, o aš savo ruoštų tą taip pat padarysiu. Na, paskutinis klausimas, kurį uždėjo ponė Virkunėm, dėl universitetų tarpusavio bendradarbiavimo, konkurencingumo skatinimo pasaulio mastu. Per Latvijos pirmininkavimą mes norėtume daugiausiai dėmesio skirti struktūrinėms reformoms ir jų skatinimui atskirose valstybėse narėse, nes akivaizdu, kad e, universitetų konkurencingumas yra glaudžiai susijęs e, su aukštojo mokslo sistemos organizavimu atskirose valstybėse narėse ir universitetų ryšių tiesioginių su e, ūkio subjektais. Man buvo didelė garbė šiandien susitikti su jumis, pasikeisti nuomonėmis, išklausyti jūsų pastabų, sakyti klausimus. Aš e, primsiu domen visus jūsų pastebėjimus ir mintis ir noriu palinkėti tiek jums, tiek e, mums per e, Latvijos pirmininkavimą pakilti aukščiau tų norų sąrašo ir pasiekti konkretesnių arba apčiuopiamų tikslų tam, kad Europa taptų konkurencingesnė, kad vėl prietų aukti jos ūkis ir būtų kuriamas naujos darbo vietos. Pirmininkas, labai ačiū, kaip suprantu, jūs rimtai, kad jums atsižvelgti į išgirstas pastabas ir e, mūsų laukia daugiau nei penkerių mėnesių trukmės bendradarbiavimas ir tikimės gerų tarpusio santykių ir lūkesčių išsipildymo per Latvijos pirmininkavimą. Sprendžiant e, labai svarbius mūsų komitetų mokslinio tyrimų, inovacijų, plėtros ir kosmoso politikos klausimus. Labai ačiū. Thank you, colleagues. Ačiū kolegos už jūsų aktyvų dalyvavimą diskusijose. Pereikime prie kito darbo tvarkės klausimų. O jis yra paskutinis prieš pietų pertrauką mūsų darbo tvarkėje. Tai yra Europos energetinio saugumo strategija. Mes rengiame klausimą tiksliau rengiame 2014 metų lapkričio 5 dieną šią temą. Ir pirmą kartą keitėmis nuomonėmis 2014 gruodžio 3 dieną. Šiandien norėčiau pakviesti pranešėją, pristatyti savo pranešimo projektą. Ir kiek žinau, Jis buvo parengtas dar prieš kalėdų atostogas. Šešėliniai pranešėjai ir kiti suinteresuoti komiteto nariai turėjo galimybę pristatyti ir turės galimybę pristatyti savo nuomonę šią svarbę temą, kuri reaguodami į mūsų pranešėjo pasiūlymus, kaip žinote, mūsų pranešėjo šio klausimo yra kolega iš Lietuvos Algirdas Saudargas. Tai kolega jums žodis. Tengiu, prezident. Uh, <clears throat> Ačiū pirmininkė, kaip minėjote. Šis uh, pranešimas buvo parengtas uh, praėjusiu metu pabaigoje. Norėčiau <clears throat> kaip jūsų dėmesį į kai kurias bendro pobūdžio pastabas, kaip matote iš pranešimo struktūros, iš jo turinio struktūros. Pirm, pirmoji antraštė yra siekiant Europos, sąjungos, Europos energetinės sąjungos, o po to mes atskiriame uh, išorinį ir vidinį lygmenį. Manau, kad labai svarbu tokią atskirtį užtikrinti, nes vidaus lygmuo apriepia tas sritis, kurių problemas ES gali išspręsti savarankiškai, Ir tai, į jas eina temos, kurios daug kartų buvo svarstytos Europos parlamente, siekiant užtikrinti politikos testinumą, o išorinis ligmuo apriepia tam tikrą prasme ir yra sąlygotas nesenų įvykių, tai yra krizės rytų Ukrainoje. Jau anksčiau minėjome, kad žiema baigsis, kai pranešimas bus baigtas renkti. <clears throat> Ir turime aptarti, peržiūrėti komisijos atliktus, atliktų bandymų nepalankiausiamis sąlygomis rezultatus. Mes siekiame sutelkti dėmesį į tas priemonės, kurios bus būtinos pasitelkti, kad užtikrintume savo energetinį saugumą. Manome, kad energijos sąjunga turėtų tapti ta priemonė, kurią naudosimės ateityje ir tuo kontekstu nes be tvarumo ir konkurencingumo energetika yra vienas iš svarbiausių uh, ateities uh, energetinės sąjungos ramščių. Komisija šiuo metu rengia tinkamus pasiūlymus šioje srityje. Ir laukiame kokie bus pateikti pasiūlymai pavasarį iš komisijos pusės, kuomet bus parengtas atitinkamas komunikatas komisijos. Taigi toks yra e, svarbiausias e, išorinio ligmens kontekstas, nes energetinis saugumas apriepia ne tik e, diplomatinės pastangas tarp valstybių narių, jis turėtų E, būti labai aiškiai grindžiamas e, energetiniais klausimais, kurie daug kartų buvo svarstyti ir mums yra labai gerai žinomi ir tokios yra mūsų pagrindinės strategijos kryptis. E, labai svarbu mums patvirtinti aiškę europinę politiką šioje srityje. Europos parlamentas tinkamai reagavo į dabartinę padėtį, leidamas galimybę renkti pranešimą savo iniciatyvą ir parlamentas privalo dėti kuo daugiau pastangų, patvirtinant bendrą Europos energetikos strategijos vardiklį, sutrant visoms partijoms ir frakcijoms. Aš labai dėkingas esu, kad jau buvome sustikę su šešėliniais pranešėjais, pradėjome konsultuotis, jų indėlis buvo labai naudingas ir įtrauksime jų pasiūlymus kuo didesniu mastu į pranešimo projektą. E, Pat vyksta konsultacijos su komisijos tarnybomis įvairiais lygmenimis ir toks yra dabartinis mūsų požiūris e, siekiant e, kuo platesniu mastu susitarti dėl bendrojo vardiklio nes tokiu būdu užtikrinsime e, energijos tiekimo stabilumą, e, pasitikėjimą investuotojų ateities energetikos projektais. Dar labai trumpai noriu, e, jau paminėjau trumpai, kas bus pranešimo turinyje. Siekiant Europos Sąjungos, Europos energetikos sąjungos energijos e, apsirūpinimo saugumas yra labai svarbus, taip pat minimi bandymai nepalankiausiamis sąlygomis ir e, būtinybė koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių atitinkamus bandymus planuojant ir e, kaip yra būtina skirti pakankamai dėmesio pažeidžiamiausiams šalims, kalbant apie vidinį lygmenį. Ši tema jau buvo svarstyta ne kartą mūsų komitete. energijos paklausos e, modernizavimas yra vienas svarbiausių energetinio saugumo aspektų, tačiau taip pat šis aspektas svarbus užtikrinant tvarumą, konkurencingumą, e, sustiprinant kitus e, energijos sąjungos ramščius. Manau, kad diskusijos čia turės tęstis šią temą nes mūsų požiūriai į šią temą yra pakankamai skirtingi, tačiau jau beveik turime tą bendrąjį vardiklį. Būtina dar kartą e, pabrėžti e, būtinybę E, apsirūpinti vietinės kilmės energijos ištekliais. Ir čia reikia pasinaudoti e, energijos gamybos cikle įvairiomis e, technologijomis, kurios turėtų būti kūriamos Europoje. Ir Europa šiuo mastu, šiuo atžvilgiu yra pakankamai stipri. Kalbant apie technologijų kūrimą ir plėtrą, visiškai integruota energetikos rinka yra vienas iš svarbiausių e, Europos energetikos, e, energijos sąjungos tikslų. Ir galiausiai, e, kalbant apie išorės lygmenį, tik tai keletą aspektų norėčiau išskirti. siekiant sukonkretinti energi apsirūpinimo energijos ištekliais e, įvairovės svarbą, kalbant ne tik apie energijos išteklių tiekimo maršrutus. Mes turime susėti tos e, energijos tiekimo kelius su patikimais energijos šaltiniais ir tiekėjais. Trečiojo šalių energetikos įmonės turi laikytis visų ES teisės aktų reikalavimų ir nuostatų. Tai būtina pabrėžti, kalbant apie energetikos šonį lygmenį, pastarųjų uh, laikų įvykiai parodė, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti apsirūpinimo dujomis infrastruktūrai, uh, statant dujotekius, e, kurie mus jungtų su Norvegija, taip pat e, su viduržėme jūros regiono šalimis, taip pat yra labai svarbu ES laikytis bendros pozicijos, tačiau taip pat turime ir diskutuoti, klausti komisijos valstybių narių, prašyti jų pateikti tinkamas analizės ir užpildyti e, tą terminą, kalbėti vienu balsu atitinkamu turiniu, nes vien tik kalbėti apie tai nepakanka, mums reikia patvirtinti veiksmingą mechanizmą, kaip kalbėti vienu balsu. Dar kartą noriu padėkoti, pana pirmininkė, už puikų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad e, šešėliai pranešėjai e, taip pat e, laikosi tokios nuomonės kaip ir aš, nes jų pasiūlymai buvo labai naudingi ir aš toliau svarstysiu teikiamus pakeitimus ir tiek komiteto, tiek frakcijos darbuotojai taip pat nusipelno mano širdžių padėkos žodžių. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Pranešėjų žodis šešėliniams pranešėjams Miroslav Pocher, socialdemokratijos frakcijos vardu. Tris minutės. Ja bych e, za prvé podėkoval panu e, kolegu Saudargasovi za. Ačiū, pan pirmininkė, norėčiau pirmiausiai padėkoti ponui Saudargui už pranešimą, už bendradarbiavimą per praėjusią mėnesį. Manau, kad jūs parengėte labai tolygų pranešimą su plataus masto turiniu, tačiau galbūt jūsų tikslai galėtų e, būti buvę platesnių užmojų. Pateiksiu kelis pasiūlymus. Pirmasis susijęs su ilgalaikė strategija, ilgalaikės tikslais nes mes e, pasigendame tokių tikslų Europos komisijos pateikimame dokumente. Ilgalaikė strategija ir tikslai yra labai svarbus. <clears throat> Taip pat pereimas prie E, netaršios ekonomikos iki 2050 metų, tai yra ta pernamo laikotarpio strategija turėtų paversti Europos ekonomiką tvaresnė, konkurencingesnė ir pagerinti mūsų energetinį saugumą, sustiprinti jį. Labai džiaugiuosi, kad energijos vartojimo efektyvumui skiriama, skiriamas ypatingas dėmesys šiame pranešime, tačiau vis dar manau, kad galėtume pabrėžti ir kelias kitas sritis. Ne tik norėtume, turėtume sumažinti energijos suvartojimą pastatuose, tačiau taip pat ir pramonės įmonėse, nes pramonė suvartoja nemažą dalį elektros energijos ir todėl galėtume e, aišku, siekti pastatų renovacijos apšiltinimo ir patvirtinti griežtesnius standartus šioje srityje. Taip pat turime užtikrinti ryšį tarp energijos, energetinio saugumo ir energijos vartojimo efektyvumo, nes e, geriausias būdas sutaupyti energijos ir apskritai jos nenaudoti. Atsinaujinus energijos šaltiniai taip pat yra labai svarbus. Pranešime kalbama apie būtinybę naudotis vietiniais e, energijos ištekliais ir šaltiniais. Vienas iš svarbiausių energetinio saugumo strategijos principų <clears throat> yra būtinybė suderinti energetikos ir klimato kaitos politiką, tai yra naudotis savais, nuosavais energijos ištekliais, vadovaujantis tvarumo principu, todėl daugiausiai dėmesio turėtume skirti netaršiems ir atsinaujinantiems energijos ištekliams. Galėtume apsiriboti vien tik tai žalios energetikos išteklių gamybą, tačiau taip pat turėtume siekti naudoti ir daugiau ekologinio kūro. Aš pateiksiu tinkamus pasiūlymus, siekiant pakeisti kai kurias jūs pakeitimo nuostatas ir taip pat turėtume paraginti tarybą patvirtinti veiksmų planą kovant su energetiniu skurdu Taip pat reikia daugiau dėmesio e, skirti infrastruktūrai, plėtoti ir modernizuoti turime užtikrinti energetinių jungčių galimybės e, bei daugiau dėmesio skirti pažangiems energetikos tinklams jų plėtojimui. Ačiū ir frakcija. Ačiū pirmininkė, palankiai vertinu šį prašymo projektą, noriu padėkoti ponui Saudargui šio pragmatinį požiūriu nemanau, kad e, kokia nors es valstybė narė turėtų būti priklausoma nuo vieno tiekėjo pranešime apie tai. Kalbama, palankiai vertinu e, teiginį, kad e, energijos šaltinių pasirinkimas turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai Todėl Jungtinė karalystė, Prancūzija toliau naudos brandolinę energetiką, Vokietija ir Austrija ne, tai yra tų šalių sprendimas ir mūsų taip pat būtinybė baigti kurti vidaus bendrąją energetikos rinką yra palankiai vertinama visų komiteto narių, taip pat reikia stiprinti infrastruktūrą, jungtis, perdavimo sistemas ir tai sustiprins ne tik energetinį saugumą, tačiau taip pat ir padins konkurenciją ir sumažins energijos išteklių kainas. Tai yra geriausias būdas, kaip kovoti su energetiniu skurdu. Aš skeptiškai vertinu e, tikslus nustatytus iki 20 metų 10 procentų ir 50 procentų iki 30 metų siekiant užtikrinti e, energetinės jungtis. Energetinės jungtis yra svarbios, tačiau būtent atsižvelgti į geografinius skirtumus, e, atsižvelgti į Maltos, Kipro, Jungtinių karalystų, kar, Jungtinės karalystės ir Airijos geografinę padėtį, jos yra salos ir todėl energetinės jungtis e, <clears throat> E, su šiomis šalimis kainuos e, daug brangiau nei, pavyzdžiui, su Luxemburgu pastatų. E, energijos taupimas pastatuose yra labai svarbus ir tačiau planavimo darbai tikrai užtruks pakankamai ilgai. Aš norėčiau, kad būtų patvirtinti tikslai kontinentinės Europos šalims ir atskiri tikslai šalims, kurios yra salos. Taip pat skeptiškai vertinu raginimą komisijai kuo greičiau baigti energijos sąjungos kūrimą. Noriu kaip įdėmėsi 15 punktą. Nemanau, kad e, puikiai žinome, kokia yra padėtis su energijos sąjungos kūrimu, tačiau tikrai negalime dabar reikalauti baigti kurti energijos sąjungą ir aš pasisakau visiškai už energijos bendrosios rinkos kūrimą, tačiau energijos sąjunga yra šiek tiek daugiau. Ir, ir aš taip pat raginčiau apdairiai vertinti pasiūlymus dėl uh, uh, apsirūpinimo energijos ištekliais. Ir vienas iš mūsų pažeidžiamumo pavyzdžių yra tai, kad valstybės narės kai kurios pasirašė ilgalaikius tiekimo sutartį su Rusija. Rusija nėra patikimas partneris, todėl uh, galbūt e, mes jaustumėmės saugiau ir gautume palankesnę kainą pasirašydami vieną tiekimo sutartį visos ES vardu vietoj šešių su Rusija, tačiau nemanau, kad tai sustabdytų dabar vykdomus Putino veiksmus. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į komisijos vykdomas, vykdomus eksantė ir ekspost tarp vyriausybinių susitarimų vertinimus pas e, Kerins, pirmininkant Danijai ir pas Karinčius, tiksliau, e, rengė tinkamą pranešimą, siūlydamas savo idėją šioje srityje, kurios tačiau nebuvo patvirtintos, aš džiaugčiausi, jeigu jos būtų patvirtintos ir siūlomos dabar. Pirmininkas, ačiū kolegai. Turime atsižvelgti į tai, kad laikas bėga greitai. Manau, kad e, Kitą savaitę vyks neeilinis įtrio komiteto posėdis pirmadienį komisijos vicepirmininkas e, Marošas Šepčevičius dalyvaus e, tame posėdėje ir mums paaiškins, ką reiškia energijos sąjunga <clears throat> ir pristatys komisijos požiūrį artime, per artimiausius vienerius ar dviejus metus susijusius su tos energijos sąjungos kūrimu. Taigi tas susitikimas vyks kitą savaitę pirmąjį. Dabar Ale frakcijos vardu kolega Petersenas e, e, klaus. Excellent cooperation on this file so far and the colleagues for... Dėkuoju. Jums dėkuoju už puikų bendradarbiavimą šito klausimu ir dėkuoju kolegams, kurie, e, kurie padėjo siekti susitarimo. Pranešime yra pripažįstamas pažeidžiamumas tais atvejais, kuomet e, yra vienas energijos šaltinių tekėjas. Taip pat yra pabrėžiamas e, energijos taupimo svarbumas. Turime pabrėžti sąsąją tarp būtinybės mažinti dujų importą ir kita vertus tausiau naudoti išteklius. Taip pat e, yra minimas šildymo iššūkis Jau buvo pasakyta, kad e, dujų krizė yra šildymo krizė. Vienintelis ilgalaikis problemos sprendimas yra tvaresnių ir užtikrint, užtikrintesnių e, apsirūpinimo būdų radimas. Tai taip pat susiję ir su socioekonominėmis e, problemomis bei energetikos kainų kilimu. Turime galvoti apie užimtumą ir ekonomikos augimą šitame kontekste, investicijas bei e, renovavimą, o ne tik tai išlaidas. Aš e, pateiksiu pakeitimų tais aspektais, kur aš manau, kad e, tekstas gali būti patobulintas. Pranešime Mūsų domina nemažai dalykų, ten kur kalbama apie energetikos sąjungą. Aš manau, kad e, čia yra einama toliau už dujų tinklą. Manau, kad turime būti e, realistai, kad mes turime geriau koordinuoti savo vidaus e, rinką. Aš džiaugiuosi jog e, konkurencingumas kaip prioritetas čia yra minimas. Tačiau yra būtina užtikrinti, kad egzistuojantis teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir kad realiai būtų siekiama energetikos taupimo tikslų. Galbūt nacionaliniai planai šioje srityje turi būti peržiūrimi. Vietinės e, energetikos naudojimas yra nuomonių skirtumų tarp energijos šaltinių paletės pasirinkimo valstybėse narėse, tačiau yra aišku, jog e, tvariausios energetikos rūšis, e, tokias kaip atsinaujinantis e, energijos šaltiniai, negali būti palikti nuo šaly. Dėkuoju kolega Neuklis Selikijotis. Dėkuoju, panė pirmininkė. Visų pirma, dėkuoju kolegai už puikiai atliktą darbą ir už puikų bendradarbiavimą su GUE bei už sieki užtikrinti energetinį saugumą. Energetika yra žmonijos turtas. Prie energetikos visi turi turėti prieigą. Turime kovoti su energetiniu skurdu. Tai yra naujas reiškinys, kuris uh, iškyla Europos Sąjungoje. Labai gerai, kad apie tai kalbama pranešime, tačiau e, šituo klausimu nėra pateikiama e, e, realių konkrečių pasiūlymų. Jeigu norime kovoti su energetiniu skurdu, turime nebetesti neoliberalių griežtų ekonominių priemonių e, politikos. pranešime trūksta kai kurių dalykų, pavyzdžiui, trūksta nuorodos į izoliuotas valstybės, į sal, salose esančias valstybės, ar galvoju apie Kiprą ir apie kai kurias kitas valstybės, kurios yra atskirtos nuo ES energijos, energetikos struktūros. Kitas dalykas, e, pranešime nekalbama apie poreikį E, išnaudoti e, viduržėmio jūros baseino rytuose esančius dujų telkinius, esančius e, valstybių narių, pavyzdžiui, Kipro ekonominėje zonoje, ekonominėse zonose. Būtina parengti veiksmų planą dėl viduržėmio, viduržėmio jūros baseino e, tinklo. Taip pat turi būti pabrėžiamas strateginių ir ekonominių e, požiūrių labai e, svarbus dujotekis mūsų e, regionui. Tai yra viduržėmio jūros baseino rytams. Reikėtų taip pat stiprinti bendradarbiavimą su šito regiono valstybėmis. Aš galvoju ir apie Kiprą, ir apie kai kurias trečiasias valstybės e, - Libaną, Izraelį. Labai svarbu taip pat e, stiprinti taikų bendradarbiavimą šiame regione. Brandolinė energetika. Turiu priminti, jog e, ši energetika yra tam tikrais požiūriais labai pavojinga ir žmogui, ir uh, aplinkai, todėl mes kaip pritarėme tam, kas čia pasakyta šito klausimo panešime. Apibendrindamas galiu pasakyti, jog mes pateiksime pakeitimų mano minėtais aspektais ir toliau dalyvausime diskusijoje tobulindami tekstą. Dėkoju. Kitas kalbėtojas, Benedikt Jebor, žaliųjų frakcijos e, vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už puikų pranešimą. Mes manome, jog komisijos pasiūlyme yra spragų ir netaip jau mažai. Pranešime e, šie aspektai yra minimi. Mes manome, kad kai kurios aspektus pranešime galima būtų sustiprinti, kai ką galima pakoreguoti. paklausa. Turime mažinti paklausą, turime užtikrinti energetikos taupimą ir turime, tai yra labai svarbus aspektas, ir turime realiai tai gyvendinti, todėl reikia daugiau konkrečių pasiūlymų. E, investicijos į energetikos taupimą, šildymas, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas šioje srityje tam skirima nepakankamai dėmesio, nes dirbat ties šiais aspektais galima daug pasiekti taupant energiją. Jau yra energijos taupimo reglamentas, reikia siekti, kad jis būtų tinkamai gyveninamas, nes e, daug valstybių narių tų tikslų nesilaiko ir, ir, ir dar greitai nesilaikys turbūt. Kita spraga pranešime yra atsinaujinančio energijos šaltinių nepakankamai pabrėžtas vaidmuo. Mes norėtume, jog atskiras e, skyrius atvira dalis būtų skirta šitam klausimui, kur būtų kalbama taip pat ir apie naudojimą, ir apie finansavimą atsinaujinančių energijos šaltinių. Ir kad būtų kalbama apie investicijas į išmanę e, energetiką. Tai taip pat susiję ir su energijos poreikio mažinimo, nes be šitų dalykų mes stabilios sistemos nesukursime. Tai yra nesukursime jos ir be atsinaujinančių e, šaltinių. Vietinė energijos gamyba tai svarbi dalis ir svarbus aspektas siekiant spręsti Europos energetikos problemas, tačiau daug vietinės energetikos projektų turi atitikti klimato ir aplinkos reglamentą ir turi būti suderinami su e, ES tikslais. Integruota rinka yra gerai, tačiau to nepakanka, kad e, įvairios energetikos sistemos būtų suvienodintos ir kad teisinė aplinka būtų harmonizuojama. Turi būti bendradarbiaujama šitais klausimais, nes vien tik infrastruktūrinio aspekto čia nepakaks. Na, o mes tęsime tarp bendradarbiavimą su pranešėju. Šitas klausimas. Dėkoju. Dėkoju. Dario Tamburano, FDD. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkojame pranešėjui Saudargui už puikiai atliktą darbą, metodologinių požiūrių. Jisai puikiai padirbėjo, išklausė visas frakcijas ir mūsų pozicijos didžioji dalis taip pat atsispindi tame e, pranešime. Todėl aš dabar paminėsiu tos aspektus, kur dar norėtume kai kurio pakoregavimo. Manome, jog e, plėtoti saug, energetinį saugumą yra svarbu ir reikia įtraukti pilietinę visuomenę į tą procesą, todėl kad nebus energetinio saugumo be e, energetinės demokratijos, nes ta demokratija reiškia galimybę pasirinkti energijos tiekimą ir užtikrinti nepriklausomą tiekimą. Dėkuoju pranešėjui, kad jisai atsižvelgia į mūsų poziciją. Jisai e, mini daug egzistuojančių teisės aktų, kurie e, kol kas dar ne, konkrečiai netaikomi iki galo valstybėse narėse. E, atsparumas turi būti užtikrinamas veikiant iš apačios viršun ir piliečiai, ir vartotojai turi būti palaikomi, kad jie plėtotų naujas energijos gamybos formas ir naują bendradarbiavimą šioje srityje. Piliečiai ir vartotojai turi būti informuojami apie geriausią praktiką, e, kuri leidžia pasiekti visišką ar, ar bent jau dalinę autonomiją gamybos srityje. Taip pat reikia e, aktyviau kovoti su energetiniu e, skurdu Reikia užtikrinti energijos taupimą, geresnį taupimą įvairiuose pastatuose, tiek pramoniniuose, tiek e, gyvenamosiuose namuose. Tai susiję su e, energijos poreikio mažinimu, ypač e, dujų. Kalbant apie dujas, aišku, dujos yra esminės svarbos e, dalykas ener, pereinamajame energetikos laikotarpiu. Tačiau dujos neturi būti vienintelis mūsų tikslas. Turime galvoti ir apie e, kitas e, energijos rušis, ypač apie tas, kurios e, e turi nulį iš metalų ir yra e, žalios. CO2 iš metalai yra viso Europos kontinento e, problema ir tai e, taip pat problema tose valstybėse, kurios stato e, atominės elektrinės. Turime taip pat e, didelę svarbą skirti atsinaujinančiams energetikos šaltiniams, nes sprendimą rasime tik tai eidami šituo keliu. Taip pat, kalbant apie santykius ir komercinį karą e, su Rusija, manome, kad jisai yra nenaudingas daugeliu piliečių, ypač tose valstybėse, kurios netaiko embargo. Ir e, todėl e, manome, kad neturime prarasti rusiškų dujų, kurios yra pigios ir kurios ateina į jau egzistuojančias e, e infrastruktūras. Tai labai svarbu dabartinėme energetikos, dabartinio paketo kontekste. Kalbant apie iškastinį kūrą ir, ir, ir naftos e, problemą, dabar nafta yra pigesnė, tačiau naftos kainų sumažėjimas yra laikinas ir neturime tikėtis, kad taip visą laiką bus. Dėkuoju. Šešėliniai pranešėjai baigė pasisakymus, dabar visi kiti e, nariai gali pasisakyti norėčiau, kad pasisakymai būtų nelgesni kaip dviejų minučių. Kolega Okmar. Uh, Labai ačiū. Du pastebėjimai. Pirmasis dėl priklausomybės. Labai svarbu matyti skirtumus nuo galimai nesaugaus bendrojo energijos tiekimo priklausomybės ir e, nuo priklausomybės nuo tiekėjo, kuris pats yra nesaugus. Kalbame apie tai, kad Rusija gyvendina strategiją, kaip pasinaudoti savo energetiniais ištekliais, siekiant vykdyti tam tikrą ekonominę politiką arba destabilizuoti padėtį bendrai. Antras dalykas susijęs su vidaus rinka, bendrai rinka. Labai svarbu, kad e, turėtume veiksmingą vidaus rinką, turime nustoti reguliuoti energijos išteklių kainas, nes tokiu atveju gamyba ir pardavimas neveiks taip sklandžiai, kaip turėtų veikti. Taip pat labai svarbu baigti kurti elektros energijos paskirstimo tinklą, kuriame galėtume panaudoti visus energijos išteklius gaminamus skirtingose ES dalise. Manau, kad Svarbu pabrėžti būtinybę kai kurioms šalims e, naudoti brandalinę energetiką ir pabrėžti, kad kai kurios šalis didina savo brandalinės energetikos potencialą. Štai gerai siekiant užtikrinti energetinį saugumą, o kitos e, šalis e, tą energetinį, brandalinės energetikos potencialą mažina ir tai daro neigiamą įtaką. Noriu padėkoti pranešėjui, kadangi šis pranešėjas tikrai yra geras atspirties taškas ir nekantrai laukia tolesnių diskusijų. Ačiū. Dabar palasim Gürk. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui už labai tolygų gerai parengtą prašymo projektą, jo struktūra taip pat yra labai gera ir svarbi, ypač atskiriant vieną nuo kitos vidaus ir išorės energetikos lygmenis. Klausimas, kaip reikėtų sumažinti energetinę priklausomybę ir e, tikrai po Ukrainos krizės e, tokių diskusijų negali būti per daug priklausomybė nuo vieno tiekėjo <clears throat> daro neigiamą įtaką energetiniam saugumui, todėl būtina ieškoti ir didinti e, tiekimo įvairovę, tačiau vis dar yra valstybių, kurios nesilaiko patvirtintų taisyklių, e, pavyzdžiui, dėl e, reversinio dujų tiekimo galimybės užtikrinimo Aš e, <clears throat> norėčiau šiame kontekste pabrėžti e, išorės veiksmų tarnybos vaidmenį. Ši tarnyba pateiks atmiausių metų pasiūlymus, kaip pagerinti pareitį. Norėčiau pabrėžti energijos vartojimo efektyvumo ir pastatų šiltinimo aspektus. Vidurio rytų Europos valstybės čia smarkiai atsilieka, nors e, rinkos galimybės yra didelės, pirminio energijos išteklių vartojimo trešdalis yra suvartojama pastatuose ir maždaug 40 procentų bendro energijos suvartojimo galėtume sutaupyti geriau apšiltindami pastatus ir uh, taupydami energijos vartojimą. Dar kad noriu padėkoti pranešėjai, tikiuosi, kad mūsų pasiūlymai ir idėjos bus įtrauktos į pranešimo turinį. Gracias, eh, prezidente. Dėkoju. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti prelegentui už atliktą darbą. E, tai yra labai svarbi tema. Ir ši tema yra vienas iš didžiausių iššūkių Europos Sąjungai E, po to, kai, tenka, e, konflik, kai įvyko konfliktas su Ukraina. Aš norėčiau e, pateikti kai kurių pakeitimų visai netrukus. Reikia labiau pabrėžti, kad ekonomika turėtų būti paremta mažesniu anglės dvideginiu e, išmetimu ir mažesniu iškastinio kūro vartojimu. Čia e, atsinaujinančios energijos rūšys vaidins labai didelį vaidmenį, e, tad aš norėčiau, kad tas pranešimas būtų dar ambicingesnis, kad būtų įvertinta išmetimai ir kad būtų pasiekta geresnė kokybė. Mes norėtumėm energijos efektyvumo srityje būti dar efektyvesni ir e, pasiekti ne 27 siūlytus procentus, o 40 procentų. Norėčiau priminti, kad labai svarbu e, infrastruktūroms, kurti, e, skirti labai didelį vaidmenį, tai ypatingai pasakyta apie Baltijos valstybės. 45 milijonai amerikiečių kenčia nuo e, energetinio skurdo ir tai yra tikrai netoleruotinas dalykas. Mes norime, kad būtų sukurtas bendras planas, kuris leis mūsų šalims įvertinti Europoje egzistuojantį energetinį skurdą. Dėkoju. Ponas Balčytis. Taip pat prisidedu prie visų sveikinimų kolegos Algirdo Saudargo, kuris iš tikrųjų paruošė labai reikalingą savalaikį ir visą apimantį dokumentą. Tačiau norint sukurti kažką ateityje geresnio, mes turime nepamiršti praeities. Todėl pirmiausia, noriu priminti, kad ES dėl energetinio saugumo susirūpino tik tai 2009 metais, kai Rusija nutraukė dujų tiekimą Ukrainai Iki to laiko irgi taip pat buvo labai įvairių pasiūlymų, ambicingų pasiūlymų, tačiau ne visi jie buvo įgyvendinti ir ne į visus buvo atsižvelgta. Šiandieną jau pradedam kalbėti apie energetinės sąjungos kūrimą, tai yra labai lauktas, savalaikis ir labai sveikintinas žingsnis pirmin, tačiau leiskite priminti, kad jau praėjusiais metais turėjome sukurti energijos vidaus rinką, o šiais metais turėsime panaikinti energetinės salas, kas, manau, realiai vargu ar bus įgyvendinta. Kalbant apie ES energetinį saugumą ir jo didinimą, iki šiol ES veiksmai atrenkant Europos, Europinės svarbos projektus buvo gana selektyvus ir nesižvelgė į realią valstybių narių energetinę problematiką. Pavyzdžiui, Baltijos regionai buvo numatytas kažkodėl tai vienas didžiulis suskystintų gamtinių dujų terminalas, kuris realiai, jeigu ir būtų toksai pradėtas statyti galėtų veikti tik tai po 15 metų, ne anksčiau, kai 2030-aisiais. Ir tai yra nesuderinama su dabartiniais ES energetiniais iššūkiais ir tikslais. Ir todėl kai kurios valstybės privalėjo savo energetinę nepriklausomybę vystyti pačios ir savais ištekliais. Be to, norėčiau priminti, kad ne visos valstybės yra įgyvendinusios trečiąjį energetinį paketą, kas taip pat nepadeda didinti atskirų regionų ir visos ES energetinio saugumo. Kalbant apie energetinį saugumą, norėčiau priminti, kad yra objektų kaip atominės elektrinės ir uždaromos atominės elektrinės. Jas būtina apsaugoti. Mes turime grėsmingos patirties su kibernetinėmis atakomis ir manau, kad tokiu sudėtingu ES laikotarpiu į tai tikrai turime atkreipti dėmesį ir Europos komisija turėtų pateikti savo pasiūlymus. Taip pat aš manau, kad e, sprendimai remti investicijas į brandolinę energetiką ateityje turi būti prioritetas ir manau, kad valsty, Europos komisija turi vaidinti patį svarbiausią vaidmenį užtikrinant šitos klausimus. Ačiū labai. Dziękuję panu bardzo za wypowiedź. E, teraz poproszę. Labai ačiū už jūsų pasakymą dabar Adamų Gėriukų žodis. Labai ačiū už tai vertinu prašymo projektą kurį šiandien svarstome, pritariu pranešėjui dėl to, kad energetikos sąjunga pirmiausiai turi būti grindžiama jūsų minėtais trimis ramšys energetiniu saugumu ir tik po to konkurencingumu ir tvarumu. Prašymo autoris ponas Saudargas labai tinkamai įvertino tą atskirų ramščių svarbumo hierarchija. Pirmiausiai yra svarbus energetinis saugumas, ypač strateginių požiūrių. Todėl man antrajame punkte šiek tiek trūksta atitinkamo pabrėžimo vietinės svarbos energijos išteklių vartojimo, ypač anglės, akmens anglės bei kitų energijos išteklių, nes galime taikos metu arba uh, e, ramių laikų pasikliauti um, kitų energijos išteklių tiekimu, tačiau pasikeitus laikams dujų tiekimas gali būti nutrauktas ir tada jau patirsime problemų. Ir tuo įsitikino vokiečiai atsisakė brandalinės energetikos ir dėja turėjo grįžti prie elektros gamybos deginant Angliją. Energetinis saugumas dažniausiai, tai yra pirmiausiai susijęs su e, energijos išteklių tiekimo e, tinklo įvairovę ir tiekimo patikimumu. Ir taip pat energijos vartojimo efektyvumas labai svarbus, apie jį kalbama pranešime, tiek baigtinis e, vartojimo efektyvumas yra labai svarbus, tiek ir e, komercijos požiūrių, tačiau aš čia pasigendu e, tam tikro pasiūlymo, kurį ketinu pateikti. Tai yra pasiūlymas grįžti prie energijos vartojimo efektyvumo ir ją jos nuotaisas, nuostatas atitinkamai pataisyti, pagerinti. Pinkas, ačiū, kolega Bensonas dabar klaus. Ačiū, pan pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Saudargui už puikiai atliktą darbą. Jis e, pačiu laiku šį pranešimą pradėjo renkti. Džiaugiuosi, kad prašyme kalbama apie energijos vartojimo efektyvumo priemonės ir energijos e, suvartojimo mažinimo. Taip pat manau, kad e, atskirti šias e, sritis taip pat buvo labai gera mintis. Pansodargas minėjo šilumos gamybą vietos lygmenių, siekiant sumažinti energijos suvartojimą. Toks šildymo būdas yra tinkamas miesto vietovėse, tačiau kaimo vietovėse, e, manau, būtų galima labiau naudoti įvairius šilumos siurblius ir šilumos siurblių e, platesnio masto naudomas Europos Sąjungoje padėtų sumažinti priklausomybę nuo Rusijos dujų ir užtikrinti, sustiprinti energetinį saugumą. Šilumos siurbliai leistų Europai pačiai apsirūpinti šilumos energiją. Kiek aš esu girdėjęs, reikia 54 tūkstančių šilumos siurblių visą Europos Sąjungą tam, kad <clears throat> galėtume visiškai pakeisti dabar importuojamas dujas iš Rusijos. Taigi galbūt galėtume šilumos siurblius ir e, regioninio šildymo projektus į jūsų siūlomų priemonių sąrašą. Ačiū, Ponsko Foltovar. Ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkoju pranešėjai už įdomų pranešimą. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, mums labiausiai rūpi, kalbant apie energetiką, savo energetinės nepriklausomybės įtvirtinimas, energetinės saugumas. Norėčiau pakomentuoti kai kurias e, pranešimo dalis. Posaudargas pabrėžia energijos vartojimo efektyvumą, siekiant įspręsti apsirūpinimo energijos ištekliais problemą dešimtame punkte kalbama apie miestų svarbą, nes miestai daug energijos sunaudoja. Tačiau e, manau, kad e, turėtume galbūt daugiau dėmesio skirti e, pažangių miestų plėtojimui, apie tai nekalbama. Taip pat buvo minėti šilumos siurbliai, atskirų kvartalų apšildymas. Būtinai traukti į šios projektus Europos piliečius ir ne tik vietos valdžios institucijas, tačiau ir visus žmonės siekiant problemos sprendimo ieškojimo. Kalbant apie energetinės jungtis, jis buvo paminėtas, tarp valstybinės energetinės jungtis yra labai svarbios, tačiau manau, kad su jungtimis kai kurios valstybės narės e, patiria labai daug problemų ir dėl to yra labai sunku baigti kurti e, energijos, energetikos vidaus rinką. Į šį aspektą būtina atkreipti dėmesį. Kalbant apie energetiką, e, geopolitinėme kontekste atsinaujinantis energijos šaltiniai vėjo, saulės e, energetika geopolitinių požiūrių padidina mūsų saugumą. Mes apie tai kalbame, tačiau šiame pranešime tai nėra pakankamai pabrėžiama, nėra pakankamai pabrėžiami šių energijos rūšių teikiami privalumai, nes pavyzdžiui vėjo energetikoje e, dar ne visas potencialas yra išnaudotas ir geopolitinių bei saugumo požiūrių reikėtų daryti tam labiau. Ačiū žodžiu, pana Cionanato. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją ir nebekartosiu tų dalykų, kuriuos e, sakė kolegos. Pritariu tiems dalykams. E, pranešimas yra puikus tik tai du dalykai. Pirmas yra techninio pobūdžio, antras bendro pobūdžio. Techninė pastaba būtų tokia. Aš e, norėčiau, kad e, būtų daugiau kalbama apie Europos dujų tinklą, apie jungtis ir apie tai, kaip galima išmaniau valdyti šitos dalykus, nes nėra atskiros dalies skirtos visiems šiems aspektams, nors jie yra paminėti. Uh, Antras e, dalykas, bendro pabudžio e, dalykas susijęs su e, geopolitinė strategija. Yra sakoma, kad Rusija yra nepatikimas tekėjas, bet visame dokumente iš principo apie tai kalbama, kalbama apie Ukrainos krizę ir kalbama apie Rusijos laikyseną šitame kontekste. Todėl e, dėl Rusijos laikysenos nesame tikri, ar Rusija tieks mums. E, dujas. Galbūt čia reikėtų kai ką papildyti ir man atrodo, kad ne visi dalykai čia surašyti tinkamose vietose. Turime pagalvoti ir apie diplomatinį aspektą, galbūt iš pradžių turime pabrėžti tas priežastis, dėl kurių reikia turėti energetinę sąjungą ir užtikrinti energetinį saugumą. Ir kad komisija per tam tikras iniciatyvas turi stengtis, kad Rusija liktų patikima e, partnerė, užuot sakius, kad Rusija yra nepatikima e, partnerė. Aišku, čia yra gana jautrus dalykai, bet turime galvoti apie tai, kaip pasiekti e, norimų rezultatų, o ne iš karto įtvirtinti tam tikrą neigiamą rezultatą. Dėkuoju, panas Kristoforų. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση Ευρωπαϊκή. Dėkoju, pirmininkė. Energetinės strategijos klausimas Europos saugumai labai svarbus. Tai siejasi ir su kita jautre tema ES autonomija, nepriklausomybė ir e, sąsaja su Ukrainos problema. Reikia rasti sprendimą šiai energetiniai problemai, taip pat reikia į energetiką investuoti. Taip pat labai svarbu šioje vietoje nusiųsti teigiamą žinę, pasakant, kad yra ir kitokių išeičių. Jei Graikija, Kipras, Izraelis išnaudos savo turimų šaltinius, tai ne tik tai sukurs, sukurs strateginį elektros energijos šaltinį, bet e, ir padarys, sudarys konkurenciją visai, visam arabų pasauliui. Tai irgi yra jautrus pasaulio regionas ir ten reikalinga užtikrinti energetinį efektyvumą Europos. Problema yra ta, kad ji pati neturi prieigos prie energetikos energijos šaltinių ir aš norėčiau pasiūlyti, kad e, būtų pasakyta pranešime, jog Europai reikia investuoti šiame regione ir taip pat ieškoti atsinaujinančių e, šaltinių, energijos šaltinių. Tie šaltiniai yra kai kuriuose regionuose netgi, ga, netgi kai kuriuose regionuose gali konkuruoti su nafta mes galime panaudoti Europos pietuose e, saulės energiją, šiaurėje galima panaudoti kitokią energiją, pavyzdžiui, vėjo energiją. Bet norėčiau taip pat, kad pranešime būtų pasakyta, kad Junkerio investicijų planas būtų įvertinam, įvertinamas ir kad e, tame plane būtų taip pat numatyta investicijos į energetiką. Tokiu būdu energijos kaštai mažės, priklausomybė energetikė nemažės, e, mūsų priklausomybė didės ir daugės e, darbo vietų bei gerbuvio. Todėl reikėtų priimti sprendimų dėl to sprendimus, kur greičiau ir geriau investuoti, tačiau tą galima padaryti tik tai tinkamai vertinus Junkerio uh, investicijų planus. Ponas Jatskevič. Labai ačiū. Aš norėčiau prisijungti prie tų, kurie sveikino pranešimo autorių. Aš dabar e, lyginu e, originalą su vertimu ir manau, kad e, tas, šis, dokumentas, šis dokumentas yra geresnis. Čia yra puikios gairės numatytos, kurių reikės laikytis ateityje. Europos strategija energetikos srityje yra labai gerai išnagrinėta. Norėčiau panau, padėkoti pranešėjui, kuris susitelkė ties iššūkiais, jis paminė uh, saugumą, taip pat pamini įvairiose valstybėse narėse turimus iš, išteklius. 53 mūsų turimos energijos ištekliai yra e, kilė, e, kildinami iš Gazpromo, mūsų vienintelio tiekėjo. Mes mokame milijardą už vienos dienos energijos importą. E, reikia padaryti tokias išvadas, kad Rusija nėra patikimas partneris ir kad jinai yra pavojinga mūsų ekonomikai. Reikia, kad visos valstybės narės į tokias pačias mintis, į šias mintis lygiuotųsi. O kalbant apie Lenkiją, tai mes galime numatyti sprendimą. Pavyzdžiui, mes galime pasiūlyti naujų energijos šaltinių, tokių kaip skalūnų dujos, e, šiek tiek nutolstant nuo klimato politikos, kuri ne visada atsižvelgia į Lenkijos e, interesus. Galima sukurti ateityje e, labai nemažai darbo vietų, e, įdarbinti nemažai investicijų, tačiau to, nėra svar, ne, to neužtenka, nes dokumentas neatspindi visos ES realybės, ypatingai Lenkijos realybės. Ačiū, ponas Tan. Ačiū pirmininkai, noriu padėkoti pranešėjui už tolygų pranešimą, kuris yra e, labai naudingas mūsų tolesnėms diskusijoms. Kaip atspirties taškas norėčiau pasidalinti su jumis e, keletų minčių apie problemas, kurių neįspręsime šiandien, tačiau turėtume stengtis, kad komisija šių klausimų imtųsi. Pirmiausia, reikia paminėti, kad e, siekiant energetinio saugumo reikia patvirtinti Europinę strategiją ir subrėžti tam tikslus, e, tikslus reikia pasitelkti, e, plėtoti pajėgumus, energetinės jungtis, diversifikuoti energijos tiekimą ir kol kas komisijos veiksmuose nematau, e, kokias rytį, kokias ryčiai jie teiktų pirmenybę, ar tai būtų energijos vartojimo mažinimas, ar energetinės jungtis, ar e, kas nors kita ir būtent reikia priimti tą strateginį sprendimą. Ir turėtume remti komisiją prie sienos, kad jį tą sprendimą priimtų. Taip pat reikia nepamiršti, kad valstybėse narėse vis dar mokoma subsidijos energijos vartotojams, o tai prieštarauja arba netitinka pereimo prie tvarios ekonomikos modelio tikslų ir gali prieštarauti energetinio saugumo stiprinimo tikslui. Taigi, manau, kad būtų neblogai tas energijos vartojimo subsidijas paminėti ir pabrėžti, kad jos netitinka mūsų bendrojų tikslų. E, ir manau, kad subsidijų klausimas turėtų būti svarstomas, kalbant apie energetinį saugumą. Ačiū pirmininkė. Dabar 19 kalbėtojas mūsų sąraše. Ir tik pirmoji moteris Todėl specialiai noriu tą paminėti, galbūt mūsų kolegiams ši tema nėra tokia įdomi, tačiau kolegė Valijan galėtų atversti naują puslapį mūsų diskusijose. Ačiū pirmininkė, puikiai žinote, kad e, kaip moterį man labai rūpėjo infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė e, ir moteriams energetika tik, tikrai rūpi. Noriu pirmiausiai pasveikinti, padėkoti kolegai Saudargui už puikiai parengtą pranešimą, kurio nuostatoms pritariu, labai palankiai pritariu e, jo e, pasiūlymams e, susijusiams su PCI įgyvendinimu tinkamų susitarimų bei energetinių salų problemų sprendimu. Aš palankiai vertinu pastraipą dėl strateginių investicinių programų fondo. Tokiu būdu, pasinaudodami finansinėmis priemonėmis, mes pasieksime kuo daugiau e, finansinės naudos ir atitinkamų kriterijų taikymas e, leis sukurti didesnę europinę pridedamąją vertę, kalbant apie e, suskistintų gamtinių dujų panaudojimo pajėgumus, ypač vidurio rytų Europoje. Kalb... Reikėtų įtraukti šios pajėgumus į e, energijos išteklių tekimo, į tas, į tą viet, tas pranešimo dalis, kuriuose kalbama apie energijos tekimo įvairovę. Taip pat e, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad centralizuotas energijos e, išteklių užpirkimas leidžia dėrėtis dėl palankesnių kainų. Ir e, atsinkamų pavyzdžių galime rasti, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, Britų salinė. <clears throat> Taigi pasitelkus panašaus pobūdžio energijos išteklių pirkimo modelis būtų galima sumažinti išteklių kainą taip pat ir rytų Europos šalims. <clears throat> Ačiū, šiek tiek užtruko, kol moteris įsibėgėjo šioje diskusijoje, tačiau dabar galime ir mes įsijungti. Šiuo metu mes esame pakankamai sėtingai padėtėjai iškodami problemų sprendimo, kurie pagerintų mūsų žmonių padėtį. Manau, kad kalbant apie apsirūpinimą nuosavais energijos ištekliais, reikia paminėti taip pat ir bioenergetiką, kalbant apie vietos e, energijos gamybos didinimą, apie biokūrą, nes biokūras visuomet pakeičia importuojamą naftą ir e, yra atitinkamų technologijų, kurias galime pasitelkti ir Europai būtina dalyvauti šias technologijas plėtojant, atlikti taip pat yra tinkama vaidmenį pasaulio mastu. Taip pat turime įsitraukti ir į visą energijos gamybos ciklą, užtikrinti kad turėtume atitinkamą gamybos infrastruktūrą tam, kad e, kartu su kitais kontinentais, kurie stiprina savo pozicijas, galėtume sėkmingai konkuruoti pasaulio mastu. Taigi turėtume atsižvelgti tiek į ekonominius, tiek į verslo pramonės aspektus ir turėtume <clears throat> siekti, kad kiti pasitelktų ir naudotųsi mūsų standartais technologijų. Mes turime, turime galimybės kurti pažangius elektros ir energijos išteklių perdavimo tinklus, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė tam yra labai naudingas dalykas ir taip pat turėtume ieškoti būdų ir galimybių padidinti bendrame energijos rūšių derinyje atsinaujinančių energijos šaltinių dalį. Pabaigai noriu pateikti pavyzdį iš savo šalies. Kol kas turime tik vienintelį dujotekį iš e, Rusijos. Iki šiol problemų su dujų tiekimu nebūdavo, tačiau e, problemų patiriame šalies viduje, nes dujos daugiausiai vartojamos tik tai pietinėje Suomijos dalyje ir nėra dabar dar kol kas techninių galimybių e, jas transportuoti į Suomijos šiaurė. Pon Zorinio, ačiū noriu padėkoti kolegai Saudargui už puikiai atliktą darbą. Noriu pasiūlyti pateikti nuorodą pranešime į tai, kad investicijos į energetinį saugumą turėtų būti laikomos prioritetinėmis. Todėl pateiksiu pakeitimą atitinkamą, nes puikiai žinome, kad e, energetiniam saugumui labai svarbios e, elektros perdavimo tinklų jungtis. Ir e, galime prisiminti tinkamus vadovų taryba priimus sprendimus, kaip kovoti su klimato kaita, tačiau nebuvo patvirtinti privalomi sprendimai dėl energetinių jungčių. Todėl komisija turėtų patvirtinti atitinkamą priežiūros mechanizmą ir stebėsenos, kad šie tikslai būtų pasiekti. Nes jeigu tikslai nėra privalomi, todėl tuomet reikia pasitelkti visuomet kokį nors mechanizmą, pagal, e, kuris leistų įvertinti, kaip tie tikslai yra gyvendinami. Priešingą atveju niekuomet nebus įgyvendinti. energetikos generalinio direktorato direktorė ponė Fersdorfer komisijos vardu dabar kalbės. Ačiū ponė Būzekai. Norėčiau sureaguoti komisijos vardu į kai kurios aspektus. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui, ponui Saudogui, už puikiai parengtą pranešimą. Manau, kad svarbiausias energetinio saugumo klausimas turi būti vertinamas visapusiškai taip pat ir energetikos sąjungos kūrimo kontekste. Tie trys svarbiausi tikslai, kurie minimi pranešime, mums yra visiškai priimtini. Mes taip pat esame pasirinkę tinkamą strategiją trumpalaikę, kuri buvo būtina, siekiant apsirūpinti energijos ištekliais šią žiemą, tačiau mums reikia ir ilgalaikių tikslų bei strategijos mes e, savo strategiją minime šešias svarbiausias priemonės, apie kurias kalbama ir šiame pranešime - energijos vartojimo mažinimas, vidaus rinkos kūrimas, e, išoriniai energijos ištekliai, būtinybė kalbėti vienu balsu e, ir taip toliau. Taigi, energetinis saugumas apriepia daug įvairių skirtingų aspektų Taigi e, prašymas rengiamas pačiu laiku, siekiant geriau pasirengti kitai žiemai ir imtis atitinkamų veiksmų. Norėčiau pakalbėti apie priklausomybę nuo energetikos importo. Komisija gegužės mėnesį yra paskelbusi atitinkamas, atitinkamas tyrimo išvadas, kuriuose pateikama informacija apie tai, E, kiek kokios valstybės yra priklausomos nuo energetikos importo. E, Europa 53 procentus savo energijos išteklių importuoja ir Europa yra šalių, šešios priklauso visiškai nuo e, dujų tiekimo iš Rusijos ir e, kai kurios ES šalis šimtų procentų priklauso nuo e, išorinių dujų tiekimo, kai kurios mažiau, taigi mes turime atitinkamai reaguoti, imtis veiksmų, kalbant apie Rusijos Ukrainos krizę. Mes e, esame E, susitarę dėl dujų tiekimo žiemos laikotarpiu ir labai atidžiai stebime, kad sustarimo būtų laikomas. Komisijos vicepirmininkas Šefčiovičius lankėsi praėjusią savaitę Maskvoje, buvo susitikę su savo kolegomis, dialogą šiuo klausimu tęsime. Ir Kalbant apie bendrą politinį dialogą su Rusija, manau, kad viskas priklauso nuo to, kaip bus įgyvendinamas Minsko paliaubų e, susitarimas ir e, kai bus laikomasi tinkamų taisyklių, kurios patvirtintos vidaus rinkai. Kalbant apie energetikos sąjungą, pirmininkas jau minėjo, kad kitą pirmadienį po pietų vicepirmininkas komisijos Šepčiovis atvyks su jumis susitikti. Ir šiandien vykstačios diskusijos tikrai vyksta pačiu laiku, kai vyksta lygiai grečiai diskusijos dėl e-, energetikos sąjungos kuri bus kūrima penkiais lygiais tarpusavėje susijusiais ir visi aspektai bus apriepiami, kurie šiandien buvo svarstyti, tai yra energijos tiekimas, vidaus rinka, energetikos sąjungos e, apmatų komunikatas aprieps tuos minėtus penkius aspektus ir bus susijęs su vai konkrečiais veiksmais, įgyvendins, kuriuos įgyvendinsime ir imsimės kurdami energetikos sąjungą ir mes laiku komunikatas bus paskeltas. Junkerio investicijų planas padės mums finansuoti investicinius projektus susijusius su e, energetikos sąjunga, partnerystės e, e, ir bendarbiavimo susitarimus jis apreps. Taigi kartu su e, energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių projektų finansavimo. E, mes gyvensime bendrą projektą energetikos sąjungos kūrimo ir sieksime pažangos, taigi esame dėkingi už šį pranešimą ir Laukime tolesnių diskusijų šią svarbę temą, o komisijos vicepirmininkas Ševčiovičius suteiks jums daugiau informacijos apie energetikos sąjungą, tačiau e, tikrai turėsime daugiau medžiagos diskusijoms, kai bus parinktas gautinis prašymo variantas. Ačiū už pastabus. Gerbės pranešėjau, pasaudargai, jūs tiek daug pagiros e, žodžių išgirdote diskusijų eigoje. Visi pritarė praktiškai jūsų prašymo nuostatoms, ar turėtumėte ką nors pridurti? Žinoma, panas, ponė pirmininkė, aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms už jų labai vertingas pastabas, nes jos buvo esminės svarbos, labai naudingos, turiu tik atsiprašyti, kad negaliu paminėti visų kolegų, nėra tam galimybių, tačiau visas pastabas įdėmiai pasižymėjau ir į jas atsižvelgsime, palaikysime ryšį, tikrai nesidrovėkite ir galite į mane kreiptis sukonkretinami savo pasiūlymus ir taip pat teikti pakeitimus. Nežinau, ar turiu pakankamai laiko E, ir galiu sureaguoti konkrečiai kolegų pasiūlymus. Kolega Poch šešiems pranešėjas kalbėjo apie ilgalaikę strategiją iki 2050 metų. Kiti kolegos taip pat apie tai kalbėjo. Aš manau, kad e, galėsime kartu susėsti su šešėliais pranešėjais ir apsvarstysime, kas tikrai e, nusipelno būti e, paminėta šiame kontekste, nes pranešimo apimtis yra ribota. Ir kai kurie aspektai jau buvo įtraukti į šį pranešimą, tačiau galbūt dar bus galima kai ką labiau pabrėžti, kai ką labiau pakeisti. Ponas Foksas kalbėjo apie. apie būtinybę įgyvendinti pasiūlymus teikiamus susijusius jau dabar patvirtintų teisės aktų nuostatomis. Tai apie tai pranešime yra kalbama, tačiau galbūt kai ką reikės labiau išskirti arba pabrėžti. Žinoma, mums lietuviams dėl tam tikrų priežasčių rūpi energetinės salos labiau, tačiau ES esama ir tikrų salų, e, e, į e, kurių problemas galbūt nepakankamai atsižvelgiama dėl tam tikros kompetencijos tokos iš mūsų pusės, tačiau savai suprantama, turime visas problemas spręsti lygiai teisės pagrindais, taip pat buvo paminėtos problemos tarp Šiaurės, ir, tarp šiaurės Airijos ir Airijos, kalbant apie apsirūpinimą energijos ištekliais. Taigi manau, kad e, atsižvelgsime į kolegų pastabas, šiek tiek pakeisdami formuluotės, taip pat į, į pono Silikijočio pastabas atsižvelgsiu, nes jau kai kurios aspektus minių susijusius su naujais naftos ir dujų ištekliais viduržėme jūros regione. Reikėtų kartu su šešėliniais pranešėjais aptarti ir apsvarstyti, kokius aspektus vertėtų labiau traukti pranešimą, kokius ne. E, taigi turime tęsti diskusijas, turime susitarti dėl bendros pozicijos ir nekantri laukiu iš pono Javoro Jis jau pateikė atitinkamus pasiūlymus dėl naujo skyriaus. Be abejonės aš pritariu visų jūsų minėtų aspektų svarbai, tačiau kėl klausimas, kiek juos galima atsižvelgti šiame pranešime, juos įtraukti į pranešimą, apie tai reikės dar diskutuoti. Kitų kolegų neminėsiu. Visų pastabos buvo labai vertingos ir naudingos, neminėsiu Rusijos, nes dabar ši tema yra labai populiari. Dar kartą esu pasirengęs pakankamai plataus masto diskusijoms, nemažai dalykų buvo minėta, nemažai įtraukti pranešimą, dar kartą noriu padėkoti šiems pranešėjams, komisijos atstovams. Mano vertinimu bendrabiavimas vyksta tikrai puikiai ir jų indėlis yra labai naudingas. Kolegos Eriksonų, kitų kolegų bei jų padėjėjų tikiuosi šią linkmę ir toliau tęsime savo diskusijas. Ačiū. Pakeitimų teikimo terminas e, baigėsi sausio 28 dieną 12 valandą. O kita mūsų posėdžio dalis prasideda 3 valandą po pietų, tai yra po 2,5 valandos. Ačiū. Here we are. Sitting here?